Ladies and gentlemen. Uh... Ponios ir ponai, laba diena. Noriu paprašyti visų susėsti. Sveikinu susirinkus į Teisės reikalų komiteto Europos parlamento klausimus dėl administracinių procedūrų Europos Sąjungoje ir JAV Noriu šiltai pasveikinti visus dalyvaujančius šešiuose klausimuose šioje salėje ir tuos, kas yra susirinkę į JAV. Mes palaikysime ryšį per vaizdo konferenciją, ar bent jau tikiuosi, kad tai bus. Uh, I would like to pass the floor. I would like to pass to the floor to the Norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai, ponė Hautalai. Labai ačiū, pirmininkė. Matau, kad e, dar dalyviai tik sėdasi į savo vietas, bet noriu prisijungti prie pirmininko sveikinimų prelegentams ir dalyviams, kaip pranešėja administraciniais klausimais rengianti pranešimą šiame komitete. Ir noriu pasakyti, kad šiandien mes kalbėsime apie administracinės procedūras ES ir JAV. Tai yra labai įdomus ir aktuolus palyginimas, e, įvertinant pagrindinius skirtumus, netitikimus, bet galbūt ir panašumus tarp mūsų sistemų pagrindinė priežastis, kodėl mes turime geriau suprasti šią sritį, yra visų pirma tai, kad JAF ir ES vis labiau palaiko glaudesnius ryšius per Atlantą. Be to, e, dabar ir JAF ir mes stebime labai atidžiai TTIP, tarp transatlantinį trans, e, investicijų partnerystė, kuri rengiama. Mes žinome, kad tas sutarimas apims ne vien tik tai muitus ir tarifus, bet labiau bus kalbama apie mm, visų reguliavimo priemonių derinimą, netgi administracinių procedūrų derinimą ir vienodinimą. Tai žinoma, kad mm, šios, šios popietės klausimuose mes kalbėsime ne apie transatlantinę partnerystės ir investicijų sutartį, bet žinoma, tai, apie ką mes šiandien kalbėsime, turės tam tikro poveikio, bus kažkiek susiję ir su šia sutartimi. Ir žinoma, mes kalbėsime apie tai, kaip yra formuomas mūsų administracinės procedūros ir kiek jos yra svarbios. Mes taip pat turim turėti menė, kad galima pasimokyti iš JAV, pavyzdžiui E, informacijos laisvės įstatymas buvo priimtas JAV daug anksčiau nei ES atitinkamas įstatymas dėl visuomenės, dėl viešos prieigos prie e, dokumentų. Šį rytą šis komitetas man suteikė mandatą parengti dokumento projektą kaip ir pasiūlymą dėl reglamento dėl administracinių procedūrų ES ir sudaryta darbo grupė, kurioje ir kitų frakcijų atstovai dirbs ir mes turėsime pasiremti tuo, kas buvo anksčiau padaryta ankstesnėje kadencijoje kolegų, taip pat ką akademiniai sluoksniai yra parengę, ką kitos institucijos yra padarytos. Aš paminėsiu pono Berlinin pranešimą iš praeitos kadencijos. Noriu paminėti ir mm, ombudsmeno, ES ombudsmeno institucijų pastangas administracinių procedūrų srityje. Dabar rengdama ES pasiūlymą dėl administracinių įstatymų sutelsiu dėmesį tai, kaip integruoti pažangę praktiką. Aš manau, kad tikrai mes čia galėtumėm daug ko pasimokyti iš JAV. Tai dar kartą noriu pasveikinti visus, labai tikiuosi, kad mūsų vaizdo jungtis su JAV veiks ir galėsime pradėti darbą. Ačiū pranešėja. Prieš pradant klausimus mūsų iškilių prelegentų. Noriu priminti dalyviams, kad parlamente laikomasi labai griežtų reglamento taisyklių dėl pasisakymo laiko. Mes tikrai būsime griežti su jumis, taigi norėčiau jūsų maloniai paprašyti neviršyti skirtų 15 minučių. Visų pirma, mm, žodį suteiksiu profesoriui Matijas Golman, kuris yra iš Max Planck um, lyginamosios viešosios ir tarptautinės teisės instituto. Prašom, žodis jums. Labai ačiū pirmininkė, gerbiami delegatai, atstovai, man didžiulė garbė kreiptis jūs šiandien čia. Mano tema bus ne apie JAF įstatymus, o apie galimą poveikį ir po, pamokas, iš ko mes galime pasimokyti dėl tarptautinės teisės poveikio ES administracinėms procedūroms. Na, aš noriu savo pasisakymę panalizuoti, kaip tarptautinė teisė veikia Europos administracinių procedūrų kodifikavimą. Tai, kurios tarptautinės taisyklės e, taikomas administracinėms procedūroms vietinių lygmenių ir supranacionalinių lygmenių. E, prieš šimtmetį tai būtų buvęs labai jokingas klausimas, kadangi tarptautinė teisė nagrinėjo tik tai e, santykius tarp valstybių. Tačiau dabar tai yra iš esmės pasikeitę ir tarptautinės teisė šiandien paleičia daug įvairių klausimų klausimų, kurie mūsų manimų galbūt um, patektų į šalių nacionalinę jurisdikciją tik tai. Aišku, kad tai turi poveikio uh, administracinėms valstybių procedūroms ir yra labai daug įvairių tarptautinių taisyklių, precedentų teisės, kuri yra tikrai reikšminga valstybių administraciniams procesams. Taigi, kaip dabar padaryti tokią mm, tų taisyklių apžvalgą ir galima jų poveikio apžvalgą. Jeigu pateikčiau tik tai sąrašą, tai būtų labai nuobodu, varginant informacija tai būtų. Tai aš pagalvau, kad reikėtų teikti pagrindinius principus, kad galėčiau glaustai jums pristatyti, kokios tai yra taisyklės. Ir aš manau, kad es administracinėms procedūrams gal būtų naudinga tai, kad būtų sutelktas dėmesys į principus, kadangi principai gali būti pritaikomi įvairio, įvairiems klausimams, įvairioms temoms. Ir čia Mm, toliau aš tarčiau keletą žodžių mm, dėl principų pobūdžio ir formavimo, paskui vėliau aš paaiškinsiu penkis pagrindinius tarptautinius principus, kurie mano manimo yra labai aktualūs ir daro poveikį ES administraciniai procedūrai. Norėčiau visų pirma paaiškinti, ką aš suprantu, kas tai yra principai. Tikrai neketinu jūsų visiškai nuvarginti e, paskaitomis apie principus, tai aš noriu tik pasakyti, kad iš esmės yra dviejų tipų principai. E, pirmasis tipas tai yra bendrieji teisės principai, tai gali pavadinti požiūrį iš apačios į viršų, tai yra principai, kuriuos mes randame nacionalinėse teisinėse sistemose bendrai ir manau, tokiu būdu mes galėtumėm žiūrėti į ES valstybių narių teisę ir JAV teisę, kalbėdami apie administracinę procedūrą. Tačiau tai nėra mano pasisakymas suvokiama. Aš kalbu apie antro tipo principus. Tai yra tokie principai, kurie tvirtinti tarptautinėje teisėje. Dabar iš kur aš randu tos principus? Aš analizuoju, ar yra kažkokia nusekli tendencija, kažkokia kažkoks tipas taisyklių, kurios reglamentuoja tam tikrą elgseną tam tikroje srityje. Jeigu mes manome, kad yra tam tikra uh, Mm, tam tikrą tendenciją, tai tada aišku, kad tai jau būtų galima pavadinti principu. Ir mm, tokio principo teisinė apibrieštis, kvalifikavimas gali skirtis skirtingose situacijose. Tačiau štai būtų mano tokie penki tie principai, kuriuos norėčiau aptarti mm, su jumis iš eilės. <coughs> Aš remiuosi Europos parlamento mm, sprendimu 2013 metų dėl administracinės procedūros, kur yra išvardyti 10 principų, tačiau e, dėl to, kad viskas būtų suprantamiau ir glaušiau, aš juos apjungiau ir sudariau štai tokį penkių principų sąrašą. Tai proporcingumas, antra teisėtumas, diskriminavimas ir e, teisėti lūkesčiai, trečia tai yra sažiningumas ir tinkamas daromas procesas, ketvirta privatumo gerbimas ir penkta skaidrumas, informavimas ir konsultavimas. Aš pateiksiu informacijos, kaip jie atsispindi dabartinėje tarptautinėje teisėje ir pasakysiu, koks yra jų dabartinis statusas. Taigi, proporcingumas. Mm, čia reikia kalbėti apie e, teisinių priežasčių, pagrindų pateikimą. Tai yra pagrindai toks žingsnis, kur teismai, administracinės institucijos analizuoja, kiek gali būti teisės e, įvairūs įgalinimai ribojami. Čia sakyčiau, kad tas standartas yra labai svarbus ir reikia procedūrinį požiūrį taip pataikyti į šį principą. Eina kalba um, apie pagrindimą, o pagrindimas yra procesas Taigi, kokios yra taikytinos tarptautinės taisyklės? Yra įvairiausių teisinių režimų, kur reikia proporcingumo principą taikyti, kur administracinės struktūros turi visų pirma patikrinti, ar taikomas taisyklės yra proporcingos. Čia kalbėčiau pavyzdžiui apie PPO visą sistemą, kur dažnai yra nacionaliniai ribojimai taikomi ir tam, aišku, visų pirma reikia proporcingumo principą pritaikyti. Aš paminėčiau GAT, pavyzdžiui, susitarimą, kur yra taikomas išimtis um, e, rinkliavams. 20 GAT straipsnis numato skirtingus principus dėl proporcingumo. Visų pirma, kiek tai yra reikalinga, kitas standartas tai yra, ar tai yra susiję Ir čia laikomasi tokio išmintingo principo, kad reikalingumas yra svarbesnis proporcingumo aspektas. Vis tik tai praktinėme gyvenime tas skirtumas yra minimalus ir labai da, sunkiai netgi nusakomas. Kodėl? Todėl, kad atitinkamos institucijos, pavyzdžiui, um, Šimbiloje nustatė, kad 20 straipsnis GAT susitarimo nustato, kad turi būti viskas paremta gera valia. Taigi tai yra principas. Toliau kitas ir PPO konteksto principas yra. Mm, irgi iš proporcingumo to m, mm, principo taikymą išplaukiantis ES hormonų byloje, pavyzdžiui, apeliacinė institucija nusprendė, kad e, nacionaliniai standartai, kurie yra aukštesni nei taikytini tarptautiniai standartai, m, turi būti paremti moksliniais įrodymais, pavyzdžiui, rizikos įvertinimu. Tai yra toks štai procedūrinio aspekto pritaikymas. Dabar pasiremčiau žmogaus teisų įstatymais. Čia proporcingumo um, testas irgi yra įtvirtintas praktiškai visose sistemose. Europos žmogaus teisų teismas nustatė, kad proporcingumas yra viso Europoje taikomas principas žmogaus teisų srityje, net ir tose jurisdikcijose, kuriuose nėra ilgalaikį e, tokių senų tvirtų tradicijų, kadangi proporcingumas yra labai svarbus, garantuoja žmogaus teises pagal žmogaus teisų konvencijas. Um, kad ta prasme, kad, pavyzdžiui, ribojimai turi būti būtini, kai eina kalba apie demokratinę visuomenę. Tačiau teismo precedentų teisė taip pat yra šiek tiek tos nuostatos sušvelnintos ir šiandien mes turime uh, praktiškai vienodą standartą. Taigi, ką tai reiškia proporcingumui? Proporcingumas e, šiandien yra giliai įsišaknyjusi norma tei, tarptautinė teisė, kaip bendroji norma, tačiau proporcingumo tos ribos ne visuomet yra aiškios ir jos gali tai skirtis palyginus skirtingas teisinės sistemas. Čia gali išvelgti dvi tendencijas. Tokia pirma tendencija būtų um, siekimas suvienodinti proporcingumo testą, nežiūrint, kas pasakyta tekste. Antra tendencija būtų, kad teismai norėtų išlaikyti taikomus standartus lankščius. Ir viena iš meto, vienas iš metodų yra, aišku, į procedūras įtraukti tą lankstumą. Aišku, tai neturi trukdyti proporcingumo kodifikavimui, tačiau, man atrodo, na, negali per nelik daug drausminti te, teismų, reikia jiem palikti šiek tiek ir lankstumo. Dabar greitai perėnu prie antro principo - teisėtumas, nediskriminavimas ir teisėti lūkesčiai. Šie trys standartai yra tarpusavėje susiję daugeliu e, prasmių. Aišku, eina kalba apie tai, kad nebūtų e, kažkaip nešališkai, kad, kad nebūtų šališkai vertinama kažkas, kad nebūtų sprendimai priimami savo nu, nuožiūrą. Aišku, kad asmenų teisės ir laisvės turi būti nustatytos įstatymų. Žmogaus teisų nuostatos kai kurios aiškiai tą ir nusako. Ir tai yra toks standartas, kuris yra išplėstas, jo taikymo sritis yra išplėsta. Ir jie apima taikoma ne tik tai žmogaus teisės, pavyzdžiui, tarptautinių investicijų teisė, teisingas, sąžiningas traktavimas e, reiškia, kad priimančios valstybės įstatymai turi būti sąžiningi. Dabar dėl nediskriminavimo tarptautinė teisė, ta prasme, yra gal kiek labiau suskaldyta, tokia fragmentuota. Daugeliu atveju yra draudžiama, ne, draudžiama diskriminuoti e, piliečius, tačiau kai eina kalba apie konvencijas, pavyzdžiui, dėl konvencijų, kalbant apie konvenciją dėl dėl rasinės diskriminacijos panaikinimo ar um, visų formų um, moterų diskriminavimo panaikinimo konvencija yra nuostatos labai uh, specifiškos, bet šiaip bendrai ES teisės teisinė sistema yra pakankamai pažangi, man atrodo, čia jau kaip ir viskas padaryta. Dėl teisėtų lūkesčių gynimo čia yra pagrindinis rūpesis, iš tikrųjų, kai eina kalba apie um, teisingą, sąžiningą bylą bylos procesą ir teismai, ar šiuo atveju teisinės institucijos, uh, iš tikrųjų um, atitinkamas nuostatas formuluotė stengiasi mm, pritemti prie bendros normos, tačiau tai nėra lengva. E, trumpai sakant, kas yra teisėti lūkesčiai, tiksliau, kas yra teisėti lūkesčių pažeidimas. Tai yra, kai pavyzdžiui, priimanti valstybė pakeičia kažkokį tai režimą, kažkokią tai sistemą, kas pažeidžia tuos lūkesčius, tada aišku keliamas klausimas, kas yra tie tokie pakeitimai, kai kas sako, kad čia gal reikia kalbėti apie proporcingumą, kiti sako, kad vyriausybė privalo uh, Um, labai konkrečiai padaryti pareiškimus, kuriais galėtum pasikliauti, jeigu ne, tie teiginiai netinkami. Bendrai vertinant, tai yra mm, kaip ir reguliavimo laisvės ribojimas. Aš norėčiau, kad jį turėtumėm, e, turėtumėm e, omenyje. Toliau, trečias principas tai yra sažiningumas ir tinkamas procesas. Čia yra tos e, ir abstrakčios garantijos, ir specifinės garantijos, pavyzdžiui, teisė būti išklausytam, pateikti argumentus. Bendrinių lygmenių nėra nieko tokio, kaip, kad, pavyzdžiui, tinkama proceso bendroji norma. Čia reikia kalbėti apie procesinės teises, kurios plačiai yra pripažįstamos. Um, pavyzdžiui, tarptautinių e, teismų e, jūrų teisės rytyje. Tas teisingumas turėtų būti laikomas tarptautinės teisės bendraja norma jeigu norėtumėm kažkiek tai susiaurinti tą savoką, mes matome, kad tarptautinėje teisėje yra daug daugiau um, nuostatų dėl, pavyzdžiui, teisės pateikti argumentus, teisės būti išklausytam. Tai yra įtvirtinta tarptautinėje teisėje, prekybinėje teisėje, pavyzdžiui. Ir aišku, skirtingais atvejais yra skirtingos prasmės. Ir žmogaus teisų, pavyzdžiui, teisė pateikti argumentus ir būti išklausytam turi. Um, tokią mm, gilę prasme, kad jeigu, nu, kad tai yra teisė išaiškinti, ką tai reiškia. Toliau, pavyzdžiui, jeigu priekybinėje teisėje kalbame apie tai, tai yra mm, teisė pasižiūrėti, ar yra kažkokių protekcionistinių e, veiksmų. E, procesinės teisės, manau, čia labai sunku būtų e, administraciniai procedūrai atsijėti tas normas, nes tam tik tikrų elementų žmogaus teis, tam tikrame etape to, tie dalykai persipina žmogaus teisės ir, ir, ir, ir proceso teisės. Toliau, ketvirtas principas yra privatumo gerbimas. Ir prisiminkime, pavyzdžiui, Europos tarybos konvenciją. Ir čia turėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga ir Europos parlamentas, ta mm. prasme, yra iš tikrųjų e, normų e, nustatytojas e, europinių lygmenių. Aš perėčiau dabar prie penkto principo - skaidrumas, informacija ir konsultavimasis. Čia kalbėčiau tačio principo du elementus. Tai yra visų pirma bendroji pareiga pateikti, užtikrinti prieigą prie viešų dokumentų, o antra dalis šio principo būtų konkrečiai užtikrinimas galimybė dalyvauti tiems, kas kam padarys poveikiai konkretų sprendimai. Dėl pirmos dalies, kalbant dėl bendros prieigos teisės, čia tarptautinė teisė nieko daug nėra pasakyta, išskyrus tik tai aplinkosauginę teisę, Orhus konvenciją konkrečiau, tai be to daugiau būtų sunku pasakyti, kad skaidrumas yra bendroji tarptautinės teisės norma. Aišku, yra judama link to, link to skaidrumo užtikrinimo, yra tikrai labai rimtų tokių poslinkių, tačiau nes, nebūtų galima dar pasakyti, kad tai jau įsitvirtinti patvirtino kaip bendrasis principas. O dabar, kai eina kalba apie tas dalyvavimo galimybės, konsultavimas, čia yra gana platus spektras įvairių teisių, kaip užtikrinti dalyvavimą ir konsul, kad, kad būtų konsultavimas jis užtikrintas. Mm, yra Pavyzdžiui, yra aplinkosauginėse e, sutartyse įvairių punktų ir GAT teisinė sistema yra daug aiškių nuostatų. Pavyzdžiui, šimp byla labai aiški, lemiama buvo netgi šio klausimo. Ir čia, aš sakyčiau, jeigu perėtumėm prie konkrečių pareigų, tai uh, um, jau artėjame prie bendrosios normos, kad jeigu kažką tai paveiks tas konkretus sprendimas, tai yra jau iš karto pareiga um, pateikti pranešimą apie tai ir sulaukti komentarų. Administracinės teisės e, tikslai yra du apginti um, individus ir vykdyti uh, valdžios pareigas. Ir apžvalga rodo, kad tarptautinė teisė šiame etape kol kas rūpinasi individų apsauga, o ne administracija teisinio darbo efektyvumu. Pagrindinių tų penkių principų privaloma pobūdį, kaip aš paaiškinau, mm, tas privalomas pobūdis apsiribuotis tai abstrakčių veikimų. Ir išskyrus e, konkrečias sutarčių e, prievalės daugiau nieko kaip ir nėra, bet aš norėčiau paskatinti komitetą elgtis drąsiai, kodifikuojant tuos principus. Iš tikrųjų, jeigu juos labiau įtvirtintumėm, tai bendrai tarptautinė teisė taip pat pastumėtumėte į priekį. Ačiū. We thank you, uh, professor. Ačiū profesoriau. Dabar 15 minučių kalbės profesorė Joana Mendes iš Amsterdamo universiteto. Prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė, gerbimi komiteto nariai už kvietimą. Šiandien kalbėti jūsų komitete, kalbant apie tarptautinės teisės poveikį e, administracinėms procedūrams, aš kalbėsiu apie atvirumą ir dalyvavimą, trumpai paminėsiu kokios yra problemos, pateiksiu kelis pavyzdžius susijusius su e, problemos iliustracijomis ir taip pat paminėsiu tam tikrus iššūkius susijusius su transatlantinės investicijų ir prekybos partnerystės keliamomis problemomis. Taigi, kokia yra bendrais bruožais problema? Esminės svarbos klausimai susijęs su mūsų kasdieniu gyvenimu, tai yra tai, kuo maitinamės, kuo gydomės, e, įvairios e, cheminės medžiagos, su kuriamis kiekvieną dieną susidurėme, e, yra reglamentuojamos tarptautinėmis taisyklėmis, kurias įtraukia į savo teisinę sistemą ES ir tas taisyklės gali būti arba tarptautinių institucijų sprendimai, kurie e, reikalauja tam tikrų tarptautinių susitarimų kodifikavimo ir e, formaliai yra teisinės sistemos dalimi, tačiau taip pat gali būti ir tam tikrų institucijų sprendimai, kurie nėra grindžiami tarptautinėmis sutartimis ir e, būtent tuo pagrindu veikia tarptautiniai forumai, kuriuose dalyvauja taip pat ir ES suinteresuoti subjektai. Tokia forma veikia taip pat ir administracinių lygių. E, jais vadovaujasi institucijos arba ES agentūros, siekiant nustatyti, e, kokia e, tinkamiausia patirtis ir praktika turėtų būti naudojama, pavyzdžiui, nustatant tam tikras gairias reikalavimus, kurie galioja medicininiai įrangai. Tarptautinėse formose tvirtinamos taisyklės iš tiesų ir vadovaujasi tais sprendimais, kurie priimami tose tarptautinėse formose, o ne sivadovauja tarptautinė teisė. Taigi tų formų veikla ne, nesiremia tam tokiamis procedūrinėmis taisyklėmis ar procedūrinė praktika ir e, kartu e, tos procedūros e, nega, gali būti netokios griežtos, kaip galėtų būti, jeigu sprendimai būtų primami viduje. Taigi tose ES teisės segmentuose reikia vadovautis atitinkamais teisiniais segmentais. Aš kalbu čia apie tuos procedūrinius standartus, kurie nusistovėjo e, tarp, e, tarp institucinių santykių e, praktikoje. Ir būtent pirmiausia turminė dalyvavimą. Dalyvavimo procedūrinės taisyklės gali būti skirtingas, jos gali būti nustatytos tam, kad būtų sprendžiami tam tikri pajėgumai problemoms įveikti ir priklausomai nuo to, kaip tos taisyklės yra patvirtintas, jos gali e, paskatinti nuomonių įvairovę, teisiškai apsaugoti interesų gali prisidėti prie tam tikrų sąlygų nustatymo, siekiant tinkamiau kontroliuoti e, valdžios institucijos administracinių lygių ir ne visą laiką taip vykdomas konsultacijos ES viduje, tačiau ES nusistovėjusi praktika ir neformalios taisyklės bent jau turi tinkamą potencialą būti nukreiptoms e, šią linkme ir tas dalyvavimo vaidmuo yra labai svarbus tokiais atvejais, kai e, valdžia laikosi e, tradicinio institucijų kontro, institucinio kontrolės požiūrių. E, todėl atitinkamų reglamentų tvirtimas tarptautinių lygių gali sąlygoti vidinių nusistovėjusių kontrolės sistemų atsisakymą. Galiu pateikti Jums porą pavyzdžių, pasistengsiu tą padaryti trumpai. Pirmasis pavyzdys susijęs su bendra žuvininkistės politika, žuvininkistės galimybių apibrieštis, nustatant ir bendrą sugaunamą, kiek yra sudėdamoji žuvininkistės politikos dalis, kuri daro įtaką šios politikos veikiamiems teisėtiems interesams, todėl yra kreipiamasi konsultacijų ir patarimų į atitinkamas konsultacinės tarnybos, kurias sudaro tiek žvėjų, tiek vartotojų atstovai ir šios konsultacijos yra vienas iš svarbiausių e, bendrosios žinkistės politikos reformos aspektų per du pastaruosius reformų etapus iki 13 metų ir parlamentas pabrėžia būtinybę konsultuoti su šiomis institucijomis ir e, sprendžiant, priima teisinius sprendimus, būtina atsižvelgti į šių institucijų nuomonę ir jeigu nuomonė yra kitokia e, nei institucijų, reikia pagrysti, kodėl, nustatant bendrą leidžiamą sugauti žuvų kiekį. E, reikia pabrėžti, kad tarptautinių sustarimų kontekste šios procedūros nėra taikomos. Sprendimai, kuriuos priima tos žuvininkystės komisijos, yra įtrauktos į ES teisinę sistemą nuo 2006 metų, yra pabrėžiama mm, tos darybinės pozicijos svarba, e, teikiant atitinkamus pasiūlymus dėl žuvininkystės klausimų, kurios turi tvirtinti taryba. Dažniausiai tos konsultacinės procedūros tarptautinės organizacijose nėra tokios atviros, kokios galėtų būti, jeigu būtų sprendimai priimami tą pačią tvarką kaip es viduje. Aš noriu pasakyti, kad sprendimai, kurie įtraukti į ES teisinę sistemą gali būti skirtingi, priklausomai nuo to, ar jie tvirtinami ES viduje ar e, remiantis tarptautinėmis sutartimis. Antras pavyzdys susijęs su e, farmacijos e, sritimi, su vaistais, nustatant tam tikrus techninius reikalavimus, registruojant vaistus, kuriais yra gydomi žmonės. Aš, e, tiksliau, ICH tai yra institucija, kurią sudaro ES, JAF ir Japonijos atstovai. ES e atstovauja vaisto agentūros darbuotojai šioje institucijoje ir šio forumo rekomendacijas į jas turi atsižvelgti vaistų gamintojai, e, siekdami užtikrinti vaistų kokybę, veiksmingumą ir saugumą. Ir e, ypač tai pasakytina apie vertinant tam tikrų vaistų galimybę sukelti vėžį. Taigi, e, tokio forumo egzistavimas yra pats geriausias būdas užtikrinti e, vaistų kokybę, saugumą ir veiksmingumą. Ir Šio forumo e, nustatomos gairės nėra privalomos, tačiau e, Europos vaisto agentūra į jas visuomet atsižvelgia, leisdama registruoti tam tikrus farmakologinius produktus, e, vaistus ES teritorijoje. Tačiau tokiu būdu neužtikrinamos atitinkamos garantijos, kad bus laikomasi tam tikrų procedūrų, tvirtinant vidaus e, naudojimo tam tikras mokslinės gairės. E, tokias gairės e, tarptautiniu mastu nustato ne Europos vaistų agentūra, o mano minėtasis forumas ICH. Ir niekas negali užtikrinti ir patikinti, kad tos konsultacijos su ICH nebus E, pakankamai paviršutiniškos. Taigi e, šiuo atveju gali kilti pagristų klausimų dėl tam tikrų atsvaimų tam tikriems interesams. Todėl reikėtų kalbėti apie tokią teisinę sistemą, E, kuri numatytų tam tikras garantijas ir procedūras galiojančias visiems. Aš noriu pasakyti, kad tam tikrai sryčiai galiojančios procedūros atskirose e, teritorijose, regionuose nebūtinai gali būti taikomos e, pasaulio mastu. Ir tokių teiginių yra, aš su jais nesiginčiu, tačiau ne viena pozicija pristatant neatsižvelgiama į, vertuka, į vertikalų poveikį, neatsižvelgiama į tai, kad sprendimai primami ES ir tarptautiniu mastu, neatsižvelgiama į tai, kad e, įgyvendinant šios sprendimus Europos Sąjungoje e, reikia jiems tam tikro teisinio pagrindo, kuris neegzistuotų pasitelkus kitokią sprendimų prieimimo procedūrą, taip pat neatsižvelgiama, kad reikia tam tikrų administracinių veiksmų, kurių turi imtis administracinės struktūros. Na, pabaigai noriu paminėti transatlantinį investicijų ir prekybos partnerystės susitarimą, su juo yra susiję tam tikri iššūkiai. Skyrius, kuriame kalbama apie <clears throat> reglamentinį bendradarbiavimą, numato tam tikras procedūras, kurių reikėtų laikytis patvirtinant teisėkuros e, aktus e, ir įgyvendinamosius teisės aktus ES viduje, suderinti juos su TTIP. Taigi, reikėtų vykti atitinkamas konsultacijas dėl poveikio įvertinimo šių teisės aktų ir Šiuo metu reikėtų patvirtinti tokiu būdu taisyklės, kurių šiuo metu nėra ir kurios negalioja neteisėje kuros ligmenyje. Ir komisija per pastaruosius dešimt metų sistemingai nenorėjo konsultuotis su atitinkamais formais ir institucijomis tokius teisės aktus tvirtinant, tačiau dabar tokia prievalė atsirastų, jeigu būtų pasirašyta T-tip sutartis ir manau, kad tai galėtų būti gera žinia, tačiau e, čia yra vienas svarbus kabliukas susijęs su galimo poveikiu šiuo metu ES pasiūlyme. Derantis dėl T-tip parašyta, kad konsultacijos turėtų vykti vertinant poveikį ir atsižvelgiant į tą poveikio vertinimo rezultatus, siekiant kuo geresnio administravimo prasme rezultato, taip pat siekiant mažinti administracinę naštą verslui ir piliečiams ir skatinant bendarbiavimą TTIP kontekste. Šiame kontekste konsultacijos negali būti vertinamos kaip E, skirtingas pozicijas turinčių asmenų e, požiūrių pristatymą dėl tam tikrų teisės aktų. Na ir e, jeigu tai taip nebūtų nustatytas, tiksliau būtų nustatytas tam tikras pazūrinės taisyklės, kurių šiuo metu nėra, tai padėtis galbūt ir taptų visai džiuginanti. Tačiau tam yra reikalinga atitinkama nuostata dėl privalomų konsultacijų, priimant politinius sprendimus ir komisija apie tai yra pareiškusi. Tačiau jeigu manome, kad dalyvavimas apriepia daugiau nei tinkamą administracinį valdymą, pagal Lisabonos sutartį. Tai galėtų kilti šioks toks susirūpinimas. Ir jeigu tėti bus pasirašytas, tai jo poveikis <clears throat> bus toks, kad dabar nusistovėjusi neformali praktika ir tvarka taptų privalomomis taisyklėmis ir pagal visumos sutartį to daryti negalima. Aš manau, kad e, kokia linkme viskas pakryps, e, labai smarkiai tai priklausys nuo tų taisyklių, kurios bus patvirtintos pagal šią sutartį ir kaip bus e, kontroliuojamas jų laikymasis. Todėl pagal TIP turėtų pradėti veikti tam tikrą priežiūros instituciją, taip pat Europos ombudsmenas, manau, turėtų imti šio klausimo, dalyvaudamas tam tikrose konsultacijose ES viduje. Ačiū uždėmesi. Ačiū. O e, dabar norime pasisveikinti ir pasakyti labas rytas mm, New Yorkui, kur profesorius Richardas Stewartas iš New Yorko teisės universiteto ir e, sakys kalbą. Labą, labą dieną, malonu sveikintis su jumis visais New York'e saulėta, bet labai šalta diena. Tai jūsų komitetas e, įtraukė e, tikrai įdomias temas svarstymui šį rytą ir aš aptarsiu kai kuriuos ką tik tai aptartus klausimus iš jungtinių valstybių perspektyvos e, transatlantinio bendradarbiavimo reglamentavimo srityje e, perspektyvoje. Visų pirma, noriu pasakyti, kad tarptautinės procedūrinės teisės tarptautinių procedūrinių teisių poveikis mūsų administraciniai teisė yra minimalus. E, nebent mūsų nu, aplinkosaugos įstatymuose. Mes, manome, kad proced... Mes nemanome, kad mūsų procedūras reglamentuojančius teisės aktus reikėtų kažkaip ženkliai keisti. Manome, kad jie pakankamai uh, E, gerai tvirtina skaidrumo reikalavimą ir užtikrina galimybę e, siekti teisingumo. PPO kontekste galiu priminti priminti krevečių ir vėžlių bylos nagrinėjimo atvejai. Tačiau svarbesni klausimai e, nusipelnantis mūsų dėmesio yra tie, kurie ką tik aptarė profesorė Mendes. Tai yra esminių teisinių normų, kuriems pritarėma tartutiniu mastu įgyvendinimas nacionalinėje teisėje, kurias jį aptarė. Ir tai e, taip pat e, tam tikrų e, procedūras įtvirtinančių sprendimų prieimimo mechanizmų sukūrimas jungtinių valstybių teisėje. Tarptautiniams susitarimams dažnai pritarima ne, per gana neoficialius procesus, jie nėra tokie formalūs ir e, netaip gerai užtikrinamas visuomenės dalyvavimas juose. Todėl kyla susirūpinimas dėl to, kad e, slapta į, į mūsų mūsų sistemas e, įsibrauna teisės normos, kurios nėra tvirtinamos per procesus, kurie yra viešai kontroliuojami. Norėčiau pakalbėti apie JAV procedūras ir apie bendradarbiavimą su kitomis teisės sistemomis. Ir e, konkrečiai, tai, kalbėdamas apie visą tai, transatlantinės investicijų ir prekybos sutarties kontekste. Nežiūrint į tai, ar TTIP tai bus patvirtinta tuo pavydalu, kuri, kuriuo dabar jis siūloma, tarptautinio bendradarbiavimo sutartis ir jų perkelimas į vidaus teisę kelia vis didesnių iššūkių dėl globalizacijos. Ir tai susijęs su praktiniais sprendimais, kaip dėrėtis ir kaip e, užtikrinti kompromisus atvirose teisės sistemos ir kaip užtikrinti visuomenės kontrolę. Visų pirma, labai trumpai apžvelgsiu e, JAV reglamentavimo sprendimų prieimimų procedūrą ir kaip pas mus priimami sprendimai. Esminė administracinės procedūros reikalavimai, kuomet federalinė valdžia turi patvirtinti sprendimus, yra pranešimo ir komentavimo procedūra, e, kuomet pranešama apie sprendimą, apie e, pagrindinius argumentus ir po to Taip pat numatoma galimybė visiems užsienio šalių vyriausybėms, nevyriausybės organizacijoms, piliečiams pateikti savo komentarus. Ir šie komentarai, draugė su visais pasiūlymais susijusiais su tuo sprendimu, yra viešai prieinami e, agentūros svetainėje. O išklausiusi e, visų komentarų ir pastabų, agentūra paskelbė galutinį sprendimą, apžvelgia visus svarbiausius komentarus ir visus svarbiausius sakytus prieštaravimus skirtingai e, nuo Europoje įsigaliojusios tradicijos, mūsų taisyklės iš karto e, yra peržiūrimos kontroliuojamos teismų e, institucijos. Ir juridiniai teisiniai aspektai yra išsprendžiami prieš pradedant taisyklės taikyti. Uh, pagal administracinės procedūros teisės aktą teismai nusprendžia, ar tas pasiūlytas, e, ar teisės akto pasiūlymas yra priimtinas. Teisma, taip, teismai taip pat nagrinėja argumentus, kuriuos pateikia agentūra to pasiūlyto teisės akto reikalingumui ir e, agentūros vaidmuo yra labai svarbus. E, užtikrinant taisyklių įgyvendinimą. Taip pat egzistuoja administracinės peržiūros procedūra, kuri e, yra gyvendinama pagal prezidento institucijos vykdomų, vykdomuosius raštus. Tokių raštų yra paskelbę keletas JAV prezidentų. E, čia remiamės tinkamo ir reikalingo reglamentavimo principais, taip pat reikia remtis visą prieinamas aktualią informaciją, rizikos įvertinimu, e, kaštų, poreikių įtvirtinti našę sistemą, pasirinkti sistemas, kurios apima ekonominės paskatas ir užtikrinti atvirą keitimąsi nuomonėmis ir visuomenės dalyvavimą. JAF e, e ekonomikos apyvarta yra maždaug 100 milijardų dolerių apyvartos per metus. Ir jei agentūra privalo pateikti alternatyvų pasiūlymą. Šie pasiūlymai pristatomi e, Kongreso biudžeto komitetui prieš skelbiant taisyklės, prieš joms tampant įstatymu. Ir ta informacija yra prieinama agentūros svetainėje. Paskui ji tampa e, teisės aktų įsigaliojusiu. E, ir poveikio vertinimą Po poveikio vertinimo priimamas galutinis sprendimas ir, sprendimas ir jis taip pat paskelbiamas. Ta informacija yra prieinama teismams ir tiems, kurie bilinėjasi, pavyzdžiui, tokio teisės akto pagrindu. Pradžiojo, pradžioje tokie sprendimai buvo e, kritikuoti vartotojų organizacijų, tačiau tai tapo mūsų e, teisės aktų kūrimo sistemos neatskiriama dalimi. Ir pas mus egzistu, galioja dvi administracinių sprendimų prieimimo sistemos. Viena iš jų tai e, administracinio procedūro, administracinių e, aktų procedūra, pranešimų ir komentarų procedūra, o kita e, paremta poveikio vertinimu ir administraciniu ir peržiūrą administracinių pagrindų. Tačiau jos yra tarpusavyje labai susiję, nes poveikio vertinimas teikiamo teisės akto pasiūlymo yra tos peržiūros proceso dalis taip pat. Aš sakyčiau, kad tai, ta sistema mūsų visai tekina. Tačiau dabar iškyla problema. Nei administracinės teisės įstatymas, nei vykdomosios teisės procedūra neapima negriežtosios teisės normų, taip pat administracinių gairių. Ir, to, ir tokios gairės bei taisyklės nėra peržiūrimos teismų. Toks procesas bū, būtų labai uh, E, labai užtruktų, būtų brangus ir būtų e, neskaidrus. Todėl ap dabar apsiribojama tik tai pozicijų išsakymų šiais klausimais, nuomonės išsakymų, tai sakymus, kuri nėra e, teisiškai saistanti, bet, bet tai yra svarbi nuomonė verslui, kitoms organizacijoms, kurioms reikia gyvendinti tuos sprendimus. Kritikai, tokios procedūros kritikai teigia, kad tų gairių pasitelkimas yra tarsi būdas apeiti kitus bendrai taikytinus reikalavimus. Ir aukščiausioje neteisme dabar nagrinėjama byla kaip tik susijusi su šiuo klausimu kaip su tai tarptautiniuose susitarimuose patvirtintų taisyklių ir normų įgyvendinimu. Bendradarbiavimas reglamentavimo srityje vyksta įvairiais pavydalais, pavyzdžiui, per, per trišalį bendradarbiavimą tarptautinėse organizacijose, taip pat įgyvendinant tarp vyriausybinių tinklų bendradarbiavimą. Mhm Bazelio komiteto e, standartų nustatymę, taip pat ICH organizacijoje per bendradarbiavimą su organizacijomis kitose šalise, per dvišalius susitarimus ir panašiais būdais. Kokią procedūrą taikome šalyje, kai toms teisinėms taisyklėms pritarėma per tokį bendradarbiavimą, tokio bendradarbiavimo keliu. Jos įtraukiamos į teisiškai saistančius reglamentus ir taisyklės, tą padaro agentūra. Ir paskui vyksta tie procesai, kuriuos aš ką tik pristačiau. E, vyksta poveikio vertinimo ir teisminės peržiūros procedūra Yra dar vienas klausimas, kurį minėjo profesorė Mendės. Kaip tos procedūros veikia, kai atsakingi pareigūnai jungtinėse valstijose jau, jau įsipareigojo, ką nors įgyvendinti, e, imtis kokiu nors priemonių e, su kolegomis. Ir, ir tarptautiniu mastu jau imtasi kažkokiu veiksmu, Ir tai reiškia, kad tam tikrų mastų tos procedūros neturės tokio didelio poveikio galutiniam rezultatui. Tai ypač aktualu tais atvejais, jei to, tos normos ir taisyklės yra įgyvendinamos ne per neformalius kanalus galioja išimčių. JAF agentūros turi nemažai galiojimų, jos gali veikti kaip teisėkuros institucijos ir įgyvendinti taisyklės, dėl kurių sutarta tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, pas, pas mus reikia naujo, jeigu reikia naujo teisės akto, jis parengiamas, bet dažnai tie nauji įsipareigojimai gyvendinami pagal pasitelkus galiojančias nuostatas. Ir siekiame užtikrinti galimybę visuomeniai gyvendinti kontrolę ir taip pat teisminę peržiūrą. Aš viską pristatau labai bendrais bruožais, bet aš manau, kad būtent taip ir yra, apie tai kalbėjo profesorė Mendes. Perinu prie transatlantinės investicijų ir priekybos sutarties. Mano galva, šios sutarties pagrindinis elementas yra tai, kad atsiras e, tarp, tarp regioninio bendradarbiavimo reglamentavimo srityje sistema ir tas e, bendradavimas vyks konkreč, pagal sektorius. TTIP sutartis numato testinį JAF ES bendradarbiavimą dėl taip pat ir rengiant naujas teisinės priemonės, kurios pašalintų kliūtis prekybai ir paskatintų e, teisės aktus, kurie būtini dėl, dėl aktualių, dėl realijų. Uh, Tai bendradarbiavimas vyks, vyktų aukštų politinių, administracijos lygmenių, taip pat tarp su komisijos direktoratais, kurie atsakingi už konkrečias sritis. Manau, kad tai esminiai ir daug žadantis pakeitimai. Pirmininkas, profesoriau, aš apgalėstauju, bet jūs jau kalbate 15 minučių, gal galite pereiti prie išvadų. Aš, atsiprašau, tuoj pereisiu prie išvadų. Uh, Prezidentas Obama pasirašė vykdomą įraštą ir tarptautinio bendradarbiavimo reglamentavimo srityje ir, ir tuo rūpinsis darbo grupė paskirta šiam tikslui. Ji domėsis naujovėmis Europoje ši institucinė platforma, tai bus labai aukšto rango institucinė koordinavimo platforma ir ji gali tapti ta vieta, kur bus atliekamas bendras rizikos vertinam, vertinimas, bendras poveikio vertinimas. Tai taip pat bus vieta, kur visuomenė galės patikti savo vertinimus, tai bus bendradavimo abipus Atlanto forumas. Taip pat e, darybų dėl reglamentavimo klausimas. E, es ambasadoris Boyden Bray pasiūlė tai. Su JAF ambasadoris Boyden Bray tai pasiūlė. E, pramonės ir vartotojų atstovai galėtų dėrėtis iš anksto, dar prieš prasidedant uh, E, prieš pateikiant pasiūlymus dėl naujų taisyklių ir paskui galėtų prasidėti poveikio vertinimo procesas, bandant abipus Atlanto koordinuoti tas taisyklės. Aš sakyčiau, kad tai daug žadantis požiūris ir galimybė suderinti poreikius, dėrėtis ir užtikrinti visuomeniai prieigą prie to ir galimybę dalyvauti. Ačiū the next 15 minutes uh, go to Professor Marek Wierzbowski. Toliau Marek uh, Wierzbowski iš Varšuvos universiteto. Prašom, žodis jums. Uh, sorry, I'm not getting slides. Uh, okay, I will start. Uh, Atsiprašau, negaliu paleisti skaidrių, tai pradėsiu be jų. Euh, je vous demande pardon. Peut-on demander aux techniciens Atsiprašau, ar galėtumėm paprašyti e, mūsų technikų išjungti garsą e, iš New Yorko. Vaizdas nieko tokio, bet garsas iš vaizdo konferencijos trukdo. Uh, chairman members of the committee. Pirmininkė, gerbiami Teisės reikalų komiteto nariai, noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietė mane pakalbėti administracinės procedūras ir jų poveikį Lenkijos administraciniai teisiai. Pradėsiu nuo labai gerai žinoma teiginio, kad administracinės procedūros ES, mm, jos valstybėse narėse tikrai yra toli gražu visiškai nesuvienodintos. Mes net neturime bendro uh, bendrų apibriešių, ką tai reiškia administracinė procedūra. Kai kas sako, kad administracinė procedūra tai yra tarsi procedūra Vokietijoje, tai yra mm, sprendimo prieimimas individualiais atvejais, individualiuose bylose. Kai kas ką laikytųsi labiau amerikietiško požiūrio, sakydami, kad administracinė procedūra būtų sėtina su administracinių institucijų veikla, tai reiškia ne vien tik tai sprendimo prieimimu, bet taip pat ir uh, taisyklių e, tvirtinimas, sutarčių sudarimas iš viešo administravimo institucijų pusės, e, prieiga prie viešų dokumentų ir taip toliau. Ta dichotomija yra įsitvirtinusi privatinėje mm, viešojo teisėje Europos žemynė ir tai nėra pripažinstama angliškose valstybėse. Reikia pasakyti, kad yra tam tikrų lygių suvienodintos administracinės procedūros, vienodinamos tos procedūros ES, tai yra tose srityse, kurios yra labai reglamentuotos ES. Yra kodifikavimo pastangų ir iš ES parlamento pusės, aš, aišku, paminėčiau uh, 2013 metų Europos parlamento rezoliucija. Taip pat yra ir privačių įvairių veiksmų. Profesorė Mendės apie tai kalbėjo, reikia paminėti valdymo grupę, kuri parengė modelinės taisyklės Europo, dėl ES procedūrų, administracinių procedūrų, tai yra paskelbta internete dabar ir kitomis kalbomis bus išversti tie tekstai greitai. Dabar norėčiau kreipti dėmesį į Lenkiją. Lenkija galėtų būti labai gerai išplėtotos administracinės procedūros pavyzdys. Taip yra todėl, kad mm, 1928 metais mes patvirtinome įstatymą dėl administracinės procedūros, kuris buvo nukopijuotas nuo Austrijos didelė dalimi. Ne vien mus įtakojo Austrijos administracinės nuostatos ir Čekoslovakija, taip pat atsitiko ir Jugoslavija, taip pat atsitiko vėliau, taip pat atsitiko ir Vengrijai. Taigi net ir imperijai žlugus vis tiek ta, ta teisinė įtaka išliko. 70-metį patvirtinome administracinės procedūros kodeksą, kur yra tik tai kalbama apie sprendimų prieimimą. Tai yra, tai yra tik tai individualūs sprendimai, tik jie reglamentuojami ir peticijos yra reglamentuojamos statutų įstatymų. Teisinė peržako sutartis, taisyklių formavimas ir panašus dalykai patenka į atskirus teisinius aktus. Mm. Ta prasme, mūsų nuostos netiek jau daug ir skiriasi nuo Austrijos Fervalskins ar Vokietijos. Taigi, reikia reikia kalbėti apie bendrus aktus, pavyzdžiui, kas galioja visoje Europos Sąjungoje, tai yra pagrindinių teisų hartija ar gero administracinio elgesio kodeksas. O tarptautinėje teisėje, kas yra padaryta, apie tai jau buvo kalbėta šiandien e, kito prelegento, ir aišku, kalbama apie žmogaus teisų dokumentus ir sprendimus, taip pat investicijų srities arbitražo sritį galima paminėti, nes dažnai reikia žiūrėti, ar, ar susitarimai būtų sėtini su administraciniais lasmais. Yra tam tikrų teisių, kurios yra pripažįstamos, aš sakyčiau, ir kitur, kaip standartai administracinės procedūros. Reikėtų kalbėti, pavyzdžiui, apie teisę būti išklausytam. Aš paminėčiau ir kitas teises, bet labai trumpai. Uh, Bet aš noriu pasakyti mm, vieną dalyką. Tarkim, jeigu ta teisė būti išklausytam yra pripažįstama visur, tai reiškia, kad tas pats standartas yra taikomas, tačiau taip tikrai nėra realiame gyvenime. Um, ta teisė yra suprantama skirtingai, skirtos, skirtingose valstybėse, skirtingose vietose. Kartais tas supratimas yra labai siauras. Uh, kartais yra suprantama ta teisė labai plačiai. Taigi, teisė būti išklausytam, aš apie ją pakalbėsiu plačiau. Jie pripažįstama pagrindinių teisų hartijoje ir ji gali būti suprantama labai plačiai. E, tai yra, kad asmo turi teisę kalbėti su administracija teisinėmis tarnybomis per visą e, bylos nagrinėjimą, ar gali būti pakviestas vieną kartą į um, vieną, į, į klausimus, į nagrinėjimą ir kas tas asmuo, ar tai būtų tik tai tas, kam skirtas sprendimas, ar tai gali būti tik tai šalis, kuriai po administracinės e, struktūros sprendimas būtų neigiamas. Gali būti, kad tai visos šalis, kurioms poveikio turės tas sprendimas. Um, Lenkijoje teisė būti išklausytam yra suprantama labai pras, labai plačiai. Tai yra, kad visi, ką palies būsimas sprendimas, turi teisę dalyvauti procese. Tai e, gali būti 10, 20 ir daugiau šalių. Atsimenu tokių atvejų, kuomet, sakykime, e, kažkas gyvenantis už net už kilometro nuo planuojamos, pavyzdžiui, statybvietės vis tiek buvo pripažintas kaip um, paliesta šalis. Tai tikrai pas mus teisė būti išklausytam suprantama labai plačiai. Taip pat um, gali kilti klausimas dėl to, um, kas ne tik kas turi leidimus, bet kas yra pripažįstamas e, tos teisės subjektų, e, pavyzdžiui, kas gali prieiti prie bylos medžiagos, kas gali um, kelti klausimus liudytojams, kas gali dalyvauti procese, kas gali išklausyti liudytojų ekspertų ir užduoti jiems klausimus administracinės institucijos gali būtų gal priims sprendimą tik po to, kai bus informuotos visos šalis apie tai, kad renkami įrodymai ir kai visos šalis jau turėjo galimybę pakomentuoti e, surinktus įrodymus. Kai kur kitose šalise sistema veikia kitaip. Visų pirma, administracinė institucija paskelbė E, sprendimo projektą ir tada šalis tik tai gali komentuoti jį. Yra taip pat e, ir įvairių kitokių teisių, pavyzdžiui, ne, nešališkumas. Mm, čia Lenkijoje yra labai iški taisyklė mm, galiojanti šią sitiją, kad jeigu sprendimą prieėmė tokia institucija ar toks pareigūnas, kuris turėtų būti diskvalifikuotas, tai reiškia, kad ta byla turi būti nagrinėjama nuo pat pradžio iš naujo įvairiose valstybėse, ES yra atitinkami terminai, per kiek laiko bylos turi būti išspręstas ir kada turi būti priimtas sprendimas. Lenkijoje tie terminai pakankamai trumpi - vienas mėnesis, jeigu byla sudėtinga - du mėnesiai. Tačiau kokie yra padariniai, pavyzdžiui, jeigu yra terminai, e, terminų nesilaikoma? Taigi, jeigu nesilaikoma terminų, po kas atsitinka, yra, pavyzdžiui, drausminės nuobodos atsakingam pareigūnui, yra kai kuriais atvejais tai, ką mes e, vadiname nebiliu e, leidimo suteikimu, tai reiškia, kad e, prašymą pateikėjas kaip ir gauna teigiamą atsakymą, tai yra jam leidžiama daryti tą, ko jis prašė, jeigu per nusatytą laiką jis negauna jokio atsakymo. Taigi aš sakyčiau, kad yra tam tikri padariniai dėl termino nesilaikymo, tačiau ne visuomet e, tai suveikia, nes kartais jums reikia ne vien tik tai, kad tas terminas pasibaigtų, bet jums reikia ir aiškiau, aiškaus, kad ant popieriaus būtų aiškiai pasakyta, kad jums suteiktas leidimas daryti tartą. Taip pat kita teisė yra, aiški teisė, tai yra teisė dėl priegos prie bylos e, ir visi, kas yra pripažįstami kaip bylos šalis, turi teisę būti informuoti apie sprendimą ir prieiti prie bylos. Tie, kas yra bylos šalis, turi gauti tą sprendimą ir turėti galimybę apskūsti tą sprendimą kreiptis į administracinį teismą. Tas pasisakytina apie teisę, mm, kad būtų pateiktos priežastys, pavyzdžiui, jeigu priimamas administracinis sprendimas, lygiai taip pat kaip ir dėl informacijos. Mm, informacija turi būti jums suteikta dėl to, kokios yra galimos jūsų teisų gynimo priemonės. Dabar kokie būtų mm, rezultatai tai yra tokia tikrai išplėtota administracinė procedūra. Pirmas rezultatas yra tas, kad mm, nebuvo būtina modifikuoti administracinių procedūrų kodekso. Mm, vienintelis dalykas dėl ES mm, įtakos, ką reikėjo pakeisti administracinių procedūrų statymą, tai buvo tik tai dėl komunikavimo dėl pašto, dėl, dėl informacijos perdavimo paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Čia vienintelis toks pakeitimas, kas, kas buvo daroma, bet galbūt ne vien dėl ES įtakos, bet kur yra tokių teisės aktų, kurie yra priimti konkrečiai sričiai, tai čia poveikis buvo labai stiprus ES. Pavyzdžiui, tarkime, mm, įmonių teis, antimonopolinės nuostos prieglo, pabėgėlių, pavyzdžiui, teisės ir, ir panašios rytis. Dabar keli bendro pobūdžio pastebėjimai. Galvojant apie greitą efektyvų administravimą ir procedūrinių teisų garantavimą, čia yra tam tikrų prieštarų. Galvojant apie procedūrinių teisų įgyveninimą, aišku, paprastai tam reikia laiko. Ir aišku, kažkur turi būti ta aiški riba nubriežta, kai plėtuojame administracinės procedūras, siekti abiejų tikslų patenkinimo. Kalbant apie Lenkijos situaciją, reikia pasakyti, kad mes tikrai nužengėme labai toli gindami šalių teises, pavyzdžiui, dėl išlaidų uh, Mm, to, kad administracija būtų greita ir efektyvi. Kai kuriais atvejais netgi atsižvelgiama ir teisinė pežiūra ir tai, kai byla juda juda per teismus ir administracijos institucijas. Kartais tas procesas gali užtrukti iki penkerių metų, o rezultatas yra tas, kad labai sunku uh, Mm, pavyzdžiui, jeigu kažkoks yra didelis statybinis projektas, įgyventi greitai, jeigu yra ir, ir statybinių organizacijų daug ir taip toliau. Taigi, jeigu eina kalba apie didelį statybos projektą, pavyzdžiui, kad įmanoma būtų viską padaryti pakankamai greitai, buvo numatyta, kad reikia atitinkamų taisyklių statymų Mm, pavyzdžiui, jeigu reikia pastai, nutiesti kažkokį greitkelį, reikia telekomunikacijas kažkokius pastatyti ar oro uostą, tai buvo specifiniai teisės aktai priimti, e, kad procedūros būtų efektyvios ir greitos. Čia pirmenybė teikiama būtent tam elementui labiau nei mm, individualių teisių garantavimui. Nežiūrint to, kad mūsų administracinės procedūros yra labai išplėtotos, mes labai pasisakome už tai, kad yra judama link suvienodintų, kodifikuotų taisyklių ES. Iš tikrųjų eina kalba ne vien tik tai apie teises, bet eina kalba ir apie tai, kaip jas įgyvendinti. Ir ta prasme, iš tikrųjų, administracinių procedūrų e, suvienodinimas yra nepaprastai svarbus. Ačiū. Thank you, professor. And... Ačiū, profesoriu. Paskutinis pranešimas bus pono Jano Hardino. Jis yra Europos ombudsmeno tarnybos generalinis sekretorius. Prašau, jums žodis. Ačiū pirmininkė, norėčiau pradėti pasveikindamas jūsų komitetą su labai įdomiu klausimu. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane pasisakyti e, dėl administracinių procedūrų akto pagal Statys Europos Sąjungos veikimų 298 straipsnį. Tai yra, šis straipsnis naujas sąlygas nustatė Europos Sąrangoje. Pirmoje pastraipoje teigiama, kad Europos institucijos, agentūros ir tarnybos turėtų gauti paramos iš nepriklausomos Europos administracijos. Kol kas e, nuo 98 metų nėra jokio reglamento, kuris galėtų tapti teisiniu pagrindu. Kaip galėtų atrodyti busimasis reglamentas. Daug buvo diskutuojama apie šios straipsnių, kuris galėtų būti teisinių pagrindų apriepti. Norėčiau tik tai dviejomis preliminariomis mintimis su jumis pasidalinti. Pirmiausiai, straipsnėje kalbama apie ES administracijos lygį, o ne apie valstybių narių administracijos lygį. Bendroji sutarčių sąranga neleidžia šio straipsnio pasitelkti kaip teisinio pagrindo apsprendžiant institucijų tarpusavio santykius. Taigi aš dabar e, susikoncentruosiu į svarbiausią klausimą kas turima omenyje straipsnė, kalbant apie atvirą, veiksmingą ir nepriklausomą administraciją. Ir aš šios aspektus atskirai svarstysiu, tačiau akivaizdu, kad jie tarpusavėje susiję. Vertinant bendrai, reikia kalbėti apie paprasčiausiai gerą administraciją. Atvira administracija yra skaidri tiek viešąją prasme, tiek bendraujant su žmonėmis, kurie turi žinoti, ką administracija veikia ir ką ketina veikti ir ką nuveikia anksčiau. Taip pat gera administracija, atvira administracija sudaro galimybės dalyvauti administraciniuose procesuose, taip pat procedūrinių požiūrių elgesi sąžiningai su tais asmenimis, kuriems daro poveikį, sutartyse taip pat yra numatytas ir tam tikras politinis vaidmuo, skirtas mažiau viešai administracijai, nepriklausomai priklausomai nuo to, kokio pobūdžio yra tas dalyvavimas, jis nulėmė administracijos veiklos rezultatus. Per pastaros metus buvo Štobrio ataskaita paskelbta dėl e, administracijos veiklos pagerinimo ir joje yra teikiami pasiūlymai dėl administracijos darbo kokybės gerimo, kai kurios Europos institucijos ir agentūros į savo e, politinius sprendimus e, jau įtraukė konsultacijas su visuomenė, noriu paminėti ypač Europos investicijų banką, kuris e, gali būti laikomas teigiamos praktikos pavyzdžių bankas viešai skelbia e, savo sprendimų projektus internetu ir atsižvelgdamas į gautus komentarus gali šios sprendimus pakeisti ir jeigu atitinkami komentarai yra vertinami kaip labai svarbus, tai pradamas antras viešųjų konsultacijų etapas Europos komisija e, taip pat e, plačių mastų konsultuojasi su visuomenė, o tik prieš dešimt metų dar buvo taikomi minimalus konsultacijų su suinteresuotais subjektais standartai. E, praėjusiais metais e, konsultacijos įgavo su suinteresuotais subjektais dar platesnį mastą komisijos ir Europos ombudsmeno tarnyba yra patik savo komentarus, kurie yra skelbiami komisijos tinklapyje. Kalbant apie skaidrumą ir dalyvavimą, yra e, labai svarbus aspektas individo teisų stiprinimas, e, dalyvaujant administracinėse procedūrose ir viešojo intereso apsauga. Taip pereisiu prie antrojo 228 straipsnio minimo tinkamo administravimo aspekto, tai yra veiksmingumas, veiksminga administracija optimaliai naudojasi turimais ištekliais, tačiau nėra jokios priežasties manyti, kad pagal 228 straipsnį tuo viskas ir apsiriboja, kalbant apie veiksmingumą. Pavyzdžiui, labai svarbus administracijos veiksmingumo aspektas ir būtina prielaida skaidrumui užtikrinti yra tinkamas archyvų valdymas veiksmingumas taip pat turi būti suvokiamas e, kaip administracinės veiklos e, išorinis poveikis, įskaitant taisyklių rengimą ir administracinius procesus susijusius su komisijos teisėkuros pasiūlymais konsultacijų išvadoje komisija pradėjo gyveninti savo administracinės priemonės siekiant įvertinti kokį poveikį praktinį darys komisijos patvirtinimas taisyklės įsprendimą, apie tai kalbėjo profesorė Mendes. Pagal 228 straipsnį reglamentas galėtų taip pat apriepti ir tam tikrą principų sąrašą susijusiu su poveikio vertinimu ir administracinė veikla. Apibendant e, e, komentarą dėl veiksmingos administracijos, norėčiau dar vieną Štoberio grupės idėją paminėti. Tai yra devintoji jo galtinės ataskaitos rekomendacija, kurioje siūloma visoje Europoje įsteigti tam e, tikrą instituciją, kuri nagrinėtų su pernelyg didelė biurokratinė našta susijusius skundus ir Pastelkus atitinkamas patvirtintas administracinės procedūras, komisija turėtų pateikti ir e, tinkamą atsaką ir reaguoti į iš visuomenės gaunamus nusiskandimus ir tokiu būdu būtų skatinamas tiek dalyvavimas administracijose procesuose, tiek administracijos struktūrų veiksmingumas. 298 straipsnė kalbama apie nepriklausomą Europos administravimą iš pradžių nėra visiškai aišku, kas čia turima omenyje, nes e, sutartyje minimos tik tai tokios institucijos ir tarnybos nepriklausomos kaip e, Europos centrinis bankas, tačiau administracija nėra atskira institucija Europos Sąjungos ir taip pat sutartyje kalbama apie tam tikras pareigas užimančių asmenų nepriklausomumą, tačiau Europos valstybės e, tarnautai ir valšiai pareigūnai negali būti tapatinami su šiais asmenimis. Aš manau, kad nepriklausomumas turėtų e, pirmiausia būti grindžiamas viešosios tarnybos pamatinė idėja, tai yra tarnauti ES ir jos piliečiams. Administracinė veikla turėtų būti organizuojama ir vykdoma taip, kad būtų kuo veiksmingiau siekiama šio tikslo pavyzdžiui, komisijoje veikiančios ekspertų grupės. Tiesa, kad ekspertų grupės yra būtent ekspertų grupės, o nediskutuojančios visuomenės grupės. Todėl komisija e, turi E, taip pat e, siekdama tinkamai atlikti savo funkcijas, apsispręsti, kokių e, ekspertų pagalbos jums reikia. Tačiau racionalumas nėra tapatus ar tolygus demokratijai. Ir e, <clears throat> negalima teikti, kad viešo administracija visuomet elgesi, e, tarytum neturėtų jokių kitokių interesų, kaip tik užtikrinti visuomenės gerovę. Iš tiesų, e, ombudsmenas e, netgi atlieka atitinkamą savo iniciatyvą tyrimą susijusi su šiais tikslais, siekiant užtikrinti es administracijos nepriklausomumą. Reikia konsultuotis ne tik su e, ekspertų grupėmis, tačiau atsižvelgti taip pat į interesų konflikto galimybės, etinius aspektus ir lobistų poveikį. Prieš perėdamas prie išvadų norėčiau trumpai e, paminėti esminės svarbos klausimą, ar ES reikalingi atskiri teisės aktai dėl administracinių procedūrų. Nemažai teisės aktų jau dabar egzistuoja apriepiančių administracinės procedūras atskirose sektoriuose, veikia tam tikri reglamentai, taip pat patvirtinti yra bendrėjai principai remiantis teisingumo teismo atitinkamais nutarimais, taip pat profesorius Goldmanas e, kalbėjo apie e, tam tikrus e, precedentus grindžiamus teisingumo teismo sprendimais. Visuomenės dalyvavimas taip pat labai svarbus, tinkamai gyvenant ES teisę, tačiau jau dabar yra nemažai administracinio pobūdžio uh, nutarimų, kurios patvirtino komisija, kai kurie iš jų yra netgi privalomo teisinio pobūdžio, mano nuomonė, reikėtų parodyti, kokie egzistuoja konkretus specifiniai trūkumai dabartinėje situacijoje. Ir manau, kad tos trūkumus būtų geriausiai šalinti vykdant administracinę reformą. Taigi dabar norėčiau paminėti tris aspektus. Pirmiausiai, Sutartyje yra raginama patvirtinti teisės aktus dėl atviro veiksmingo nepriklausomo administravimo. Antra, pagal 128 straipsnį patvirtinti teisės aktai parlamentui ir tarybai taip pat kaip ir komisijai suteiktų galimybę įvertinti e, dabar galiojančių procedūrų nuoseklumą. Ir Galutinis trečias aspektas susijęs su antruoju ES administracija dažnai yra kritikuojama <clears throat> nepagristai kaip niekam neatskaitingas monstras veikiantis Briuselėje. Turnos teisės aktą pagal 128 straipsnį parlamentas ir taryba parodytų, kad yra įsipareigoję užtikrinti atvirą, veiksmingą ir nepriklausomą Europos administracinę sistemą ir tokiu būdu e, pagerintų ES reputaciją piliečių akise. Ačiū uždėmesi. Uh, thank you, Secretary General. Ačiū, gerbiamas generalinis sekretoriau. O dabar klausimų ir atsakymų raundas nariai turi galimybę užduoti klausimus mūsų garbiems kalbėtojams. Tikiuosi, kad mes nepraradę ryšio ir su profesoriumi Stuartu New York'e. Ir jis girdės klausimus, kurie galbūt bus skirti jam. Vaizdo nebėra, bet pamatysime netrukus. Iš pirmą išklausysime visų klausimų, o po to turėsite galimybę atsakyti juos. Ar yra klausimų, ponas Kestor? Äh, Norėčiau užduoti klausimą dėl transatlantinės investicijų ir prekybos partnerystės ir dėl reglamentinio bendradarbiavimo jeigu teisingai supratau, turėtų būti įsteigta atskira institucija, kuri būtų atsakinga už reglamentinio pobūdžio bendradarbiavimą tarp JAV ir Europos ir nuolat tikrintų. Kad...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 Stewart, do you hear us? I hear you now. I, have, I did not have uh, audio here from the time uh, that the. Girdžiu jūs. Girdžiu, neturiu vaizdo, bet um, garsas yra. Dabar klausėmės pirmojo klausimo ir išklausysime visų klausimų, o po to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 E, ten matyta bendradarbiavimo institucija reglamentavimo srityje, ar ji turėtų svarstyti taip pat ir rengiamus teisės aktus JAF ir Europoje, įvertindama, ar jie negalėtų tapti prekybo, kliūtimis prekybai tarp JAF ir Europos, kaip šios ketinimus būtų galima suderinti su tam tikrais teisiniais principais. Ar čia nekyla grėsmė demokratijai tapti tik tai tam tikru rinkos priedėliu? Ar nekyla čia grėsmė mums pradėti judėti <clears throat> tokios sistemos kryptimi, kurios pagrindinė ašimi taptų ne demokratijos vertybos, o tik tai laisva prekyba. E, man toks įspūdis susidaro. Ir manau, kad e, čia kyla grėsmė taip pat ir e, teisinės sistemos tarp JAF, JAF ir ES teisinės sistemos tarpusavio santykiui tam tikram. Pone Hautalai, žodžiu. Ačiū. Ačiū. Dar turiu keletą minučių apibendrinti klausimus, bet noriu užduoti klausimą poniai Mendės. Dėl mechanizmo, kurį mums apibūdina ponas Stewart, kurį gali būti, kurį galbūt taikysime koordinuojant reglamentavimo klausimus tarp JAF ir ES, jei TTIP tai sutartis įsigaliotų. Man buvo labai svarbus jo žodžiai apie mm, politinio koordinavimo mechanizmą labai aukštų lygmenių. Jis taip pat pasakė kitą svarbų dalyką, kad dėrybos turėtų vykti iš anksto. Pone Mendes, ar jūs įsivaizduojate, jog toks mechanizmas galėtų būti sukurtas? Uh, ir ar jis teiktų mums kokiu nors privalumu, lyginant su tuo, kas dabar e, egzistuoja tarp JAF ir ES šiame kontekste. Pirmininkas, ar būtų dar klausimų? Jei ne, tuomet poniai Mendės galimybę atsakyti į klausimą. Nežinau, vis visų profesoriaus Stuarto pasiūlymo detalių, bet e, kaip supratau iš jo pasisakymo, tai būtų alternatyva tam, kas dabar egzistuoja ir kas dabar mm, įtraukta JAV pasiūlyme kurti e, reglamentą, kurti bendradarbiavimo teisės nuostatų kūrimo srityje instituciją. Man atrodo, kad tai atitiktų dabartinį, dabartinę situaciją ir tai susijęs su tuo, ką profesorius kalbėjo apie, apie to struktūros pobūdį. Kol kas neaišku, kaip tai atrodytų, tikriausiai ten būtų komisijos atstovai, generalinis sekretorius ir jungtinių valstijų OIRA e, institucijos atstovai. Manau, kad ši institucija stebėtų, kaip e, įgyvendinami procedūriniai įsipareigojimai, kurie būtų įtvirtinti pagal TTIP. Ir būtų labai svarbu išnagrinėti šios institucijos sudėti ir išsiaiškinti, ar tas institucija sudarytų tik tai aukšto rango politiniai pareigūnai, nors Ar kita vertus tai būtų visiškai novatoriškas sprendimas, ar veiktų ir ryšių palaikymo grupės tarp parlamentų. Tai būtų naujovė, bet tai nėra neįmanoma, tai būtų dalykas, kuris atsirastų su TTIP sutartimi. Manau, kad profesorius Stuarto pasiūlymas tik, tikrai būtų pranašesnis už tą pasiūlymą, kuris dabar yra patiktas, bet reikėtų labai kruopšiai apsvarstyti tos struktūros, tos institucinės platformos sudėti ir išsiaiškinti, kaip užtikrinti sąsajas, kaip sprendimai būtų priminėjami tarp tos ten, toje platformoje ir kaip būtų užtikrintos sąsajos tarp sprendimų prieimimo procesų JAV ir Europos Sąjungoje. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Tikriausiai būtų logiška dabar paprašyti profesoriaus Stuarto pakomentuoti, jeigu jis pageidauja. Ačiū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 Thank you very much. Uh, now, I would, I would ask uh, the three remaining distinguished guests whether they would wish to comment on the question. Professor Goldman first. Norėčiau paprašyti likusių svečių pakomentuoti profesorius Goldman pirmiausia. Gar galiu kalbėti vokiškai? Köster antworten. Herr Köster, Im Grundsatz teile ich Ihre Bedenken. Noriu atsakyti į pono Kiosterio klausimą, visiškai pritariu jūsų pareikštai abejoniai, kad egzistuoja grėsmė, kad niekam neatskaitinga institucija atsirastų ir todėl kiltų grėsmė demokratijai. Demokratijai tačiau galėčiau jūs truputėlį paguosti. Tokios institucijos jau dabar veikia kai kur ir todėl yra nustatyti tam tikri jų veiklos standartai. Profesorius Stuartas, kolegė Mendes ir Makso Planko institutas veikiantis Heidelbergė jau maždaug dešimt metų rengia skaidrumo, dalyvavimo ir e, atskaitingumo arba atsakomybės standartus tam, kad e, tokios pasaulio mastu veikiančios e, struktūros galėtų veikti geriau. Jos niekuomet neveiks taip gerai kaip parlamentai, tačiau bent jau šiek tiek geriau, geresnės stengiamės jas padaryti. Kita alternatyva tokioms technokratinėms struktūroms būtų privatus reglamentavimas arba tokio reglamentavimo teisų perdavimas privačioms struktūroms, tačiau toks sprendimas galbūt būtų dar blogesnis, todėl parlamentas turėtų viską labai atidžiai pasverti ir įsigilinti į visus įmanomus šios problemos aspektus. Profesor... Ačiū. Profesorius Viržbovski. Aš pritariu jūsų mintims bendrai reglamentavimas jungtinėse valstijose suvokamas labai plačiai. Aš esu vertybinių popierių specialistas ir galiu pasakyti, kad beveik visi visą teisėkuros darbą šioje srityje atlieka JAF agentūros ir tai vis gana nutolusi nuo Europos politinės sistemos sistema. Komentuojant JAV politinės realės, reikia pasakyti, kad agentūros ir kongresas palaiko labai glaudžius ryšius ir tos mūsų aptariamos sutarties atveju tai, tai, tai, tos sąsajos yra daug glaudesnės ir aš, kaip jau sakiau, pritariu jūsų vertinimams. Generalinė sekretoriau Hardenai. Ačiū pirmininkė ombudsmeno dalyvavimas TTIP dėrybose apsiribuojo tik skaidrumo aspektu, dėrybomis dėl skaidrumo klausimo ir ji nesi, net nepradėjo gilintis į esminius klausimus ir aš išsakysiu savo asmeninę nuomonę, o ne ombudsmeno ir nekalbėsiu ombudsmeno institucijos vardu. Sutinku su profesoriumi Goldmanu dėl to, kad egzistuoja globalinė administracinė teisė daugelie sričių ir tai reiškia, kad ta situacija neapsiriboja vien tai TIP sutartimi. Kalbame apie bandymus suderinti demokratijos ir skaidrumo reikalavimus su uh, tarptautinėmis arba globalinėmis dėrybomis. Ir vėlgi kalbu asmeniškai Ir noriu pasakyti, kad iš ombudsmeno patirties turime pavyzdžių e, darbo kitokioje srityje - dėrybų, domenų perdavimo, kovojant su terorizmu srityje, kai dėl e, to dėrėjosi komisija, kaip aš pats manau, buvo užmiršta, kad egzistuoja kontrolės sistema Europos mastu apie tai buvo užmiršta, buvo užmiršta apie parlamento, ombudsmeno ir teismų vaidmenį. Ir čia turime būti atsargus, kad tai nepasikartotų. Jūs, parlamentas, turite būti atsargus ir užtikrinti, kad tai nepasikartotų. Antra. Tas kontekstas, kuriame deramasi dėl reglamentavimo aspektų tikrai yra neįdėlus, kaip, kaip jei, kaip jau sakiau, Europos lygmenių deramasi tai dėl vieno, tai dėl kito dalyko, bet ne bendrai, nes nėra administracinės teisės Europos lygmens. Jei vyksta dėrybos ir norime suderinti tų dėrybų baigti su ES teise, tai tokia situacija būtų daug aiškesnė visiems. Pirmininkas, dabar noriu paprašyti ponios Hautalos pasidalinti baigiamosiomis pastabomis. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad mus praturtino e, čia išgirsti pristatymai, bet taip pat e, profesoriaus Stuarto pasisakymas. Ačiū jam už tai, kad jis buvo su mumis visą popietę. Noriu pateikti pavyzdį. Jūs pateikėte pavyzdį apie apie kūro šaltinius ir kaip vyko dėrybos dėl jų. Mes palaikėme nuolatinį dialogą su kongreso nariais ir Europos parlamento nariais, tačiau pamoka, kurią tuomet išmokome, buvo ta, kad ES buvo geriau pasirengusi keisti savo standartus nei jungtinės valstijos kaip federalinė valstybė. O įvyko tai, kad ES iš esmės pasitvirtino Kalifornijos standartus dėl kūro kokybės. Jie buvo geriausi JAV. Tačiau tik po to, kai ES patvirtino tokius pat griežtus aukštos kokybės standartus kūrui, tik tuomet Europos parlamentas ėmėsi. Tai, tai, tai buvo veiksnys siekti geresnių uh, griežtesnių reikalavimų aplinkosaugos srityje, tik tuomet tie reikalavimai buvo perkelti JAV federaliniu lygmeniu. Todėl turime suprasti, turėdami reikalų su jungtėmis valstybėmis, kad mūsų institucijos veikia labai skirtingai ir kad skirtingais lygmenimis institucijoms patikėtos kompetencijos yra labai skirtingos. Aš nežinau, ar, ar derantis dėl tos transatlantinės priekybos ir investicijų sarties tai buvo suvokta. Uh, Šie klausimai nėra techninio pobūdžio, jie labai politiniai, tai susijęs su žmonių sveikata, žinoma, ir su pramonės modernizavimu. Ir turime suvokti, kad mums reikia kontroliuojamų mechanizmų šiems klausimams spręsti ir kitapus Atlanto išgirdome padrasinančių žodžių, noriu pakomentuoti profesoriaus Goldmano pasisakymą. Jis sakė, jog patvirtindami ir įgyvendindami jūsų pasiūlytus penkis principus, įtraukdami juos į administracinę teisę, mes ES galėtume įkvėpti ir pakelti tarptautinių standartų kartelę. Tai tikrai labai padrasinantis žodžiai mums ir kai kalbėsiu su Europos komisija, aš įtrauksiu tą argumentą, nes komisija vis dar skeptiškai vertina mūsų bandymus įtvirtinti vieningą administracinę procedūrą pagal Lisabono starties 219 straipsnį. Ir iš esmės tokias suvienodinta administracinės teisės procedūra būtų naudinga ne tik užtikrinant ES legitimumą didesnį ir jos administracijos bei atskaitomybę, bet ir tikėtina jos poveikis būtų juntamas tarptautiniu mastu. Ir manau, kad to klausimo mes konkrečiai neaptarėme. Ačiū už tokias įvairias taip pat prezentacijas. Manau, kad mes mūsų komitete ir šiame parlamente turime pasidomėti ir tuo, kai, pažiūrėjau, vykstančiamis diskusijomis dėl poveikio vertinimo, konsultacijai, konsultacijas, kaip išvengti didesnės biurokratijos, turime diskusijas perkelti į lygmenį. Nemanau, kad Stoibe grupės pasiūlymai šiuo klausimu buvo daug žadantis ir reikia pamastyti, kaip galėtume pasiekti šio tikslo. Supaprastinti įstatymus. Užtikrinti geresnę įstatymų kokybę pasitelkus poveikio vertinimą ir konsultacijas. Bet manau, kad mes dar esame toli nuo mus tenkinančių rezultatų. Nudžiugino Ieno Hardeno mintis apie tai, kad, e, kad rengiant tokias konsultacijas jau taikoma paž, pažangiosios praktikos metodai, ypač, pavyzdžiui, su Europos investicijų banku, nes e, ten taikomos, jo darbe taikomos didesnio skaidrumo reikalavimo taisyklės. E, kalbėt, profesorius Vieržbovski akcentavo, kad nėra vienodai suvokiama administracinė procedūra Europos Sąjungoje ir ačiū už pateiktus pavyzdžius apie tai, kaip plėtojasi Lenkijos administracinė teisė. Galėčiau pasakyti, kad mano šalis Suomija buvo Švedijos imperijos dalimi iki 1900, 1809 ir dėl mūsų paveldo dėl to, kad 1809 mes tapome Rusijos imperijos dalimi. Administracinė teisė buvo geriausia mūsų gynybos priemenė nuo autokratijos ir mes taip gynėmis nuo caristinės Rusijos. Matau, kad ponas Zievka šypsosi. Taigi su autokratija kovojame per įstatymus. Yra dailės darbų, kuriuose Suomija laiko iškėlusi įstatymą, bandydama taip atsispirti realiui. Ian Harden pateikė labai gerą argumentų sąrašą, kodėl mes kaip parlamentas turėtume jau dabar pradėti tolesnį darbą dėl administracinės teisės. Jūs minėjote keletą dalykų ir iš tikrųjų E, sutartyje raginama parengti tokius teisės aktus, nes kartais, e, e, ypač Europos komisijoje, Europos komisija tai kitaip vertina, galbūt tai mums tik patinka, gal, gal tai ne, neužtikrina naudos, bet sutartyje raginama tai parengti Ir galiausiai pačios ES legitimumas ragina mus to imtis ir tai užtikrinti. Apie tai kalbėjo ir kai kurie kalbėtojai. Ir užbaigdama noriu pasakyti štai ką. ES dalyva, e, darasi su JAV dėl transatlantinės sutarties ir mes turime suvokti, kad mums reikia geresnių administracinės procedūros standartų, uh, dėryboms vykdyti, didesnio skaidrumo, skaitingumo, taip pat didesnio našumo galbūt. Tai ir mm, galimybė mums pasimokyti, kai tai didelis iššūkis. Daugybė žmonių Europoje yra sunerime dėl tikriausiai pagristų, dėl, dėl tam tikrų pateisinamų priežasčių, nes galbūt iškilo pavojus kai kuriems dalykams, pažiūrėjau, atskaitingumui, kitiems klausimams Kalbėtojai paragino siekti daugiau dialogo ir profesorius Stuartai dar kartą dėkoju už tai, kad likote su mumis. Siūlau palaikyti dialogą ir matau, kad bent jau porą iš jūsų dirbote akademinėje grupėje, kuri rengė pasiūlymus dėl ES administracinės E, procedūros teisės, ponė Mendės ir ponas Jeržbovski bent jau. Tai tikrai bendrausime toliau su jumis, o Europos ombudsmeno institucija visada siekia geresnio uh, valdymo uh, Europos Sąjungoje. Ačiū. Yes. Uh, may I thank all our distinguished speakers here in the hall and overseas uh, for their contributions. Uh, thank you very much. Noriu padėkoti visiems prelegentams, tiek čia salėje, tiek už Atlanto. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavote šiuose klausimuose tiesiogiai ar internetu. Ačiū ir baigiame klausimus. continue with point uh, number 20. Tęsime pagal darbo atverkę 25 punktas. Mm, Europos patentų biuro Margot Frölingen prezentacija dėl patentų paketo. Pa, prašom, ponė Frölingen. You, Mr. Chairman, honorable members. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Mane pakvietė pristatyti situaciją dėl sąjungos patentų šiame komitete. Europos patentų biuro. Atsiprašau, aš labai prašau greta jūsų esančių ponų nekalbėti balsuoti. Madam, please continue. Okay, thank you very much. Stu... Labai ačiū. Nepakvietė pristatyti, kaip yra mm, sąjungos patentai dėgiami. Labai svarbu yra visų pirma pažiūrėti į teisinę bazę sąjungos patentam, antrą į sąjungos patento savoką, tai yra labai specifinis dalykas, ir trečia reikia panalizuoti, kaip konkrečiai, kokie konkretus yra arba teisės aktų leidėjo numatyti gyvendinimo um, būdai. Aš pradėsiu nuo teisinės bazės. Sąjungos patentas buvo sukurtas dviejų uh, ES reglamentų uh, pagrindų, patvirtinus juos 2012 gruodį. Atitinkamai juose kalbama apie sąjungos poveikio ir vieningos apsaugos sukūrimą ir apie tinkamus vertimo sustarimus. Abu reglamentai buvo patvirtinti per taip vadinamąjį sustiprintą bendradarbiavimą. Sustiprintas bendradarbiavimas buvo pasirinktas kaip jau paskutinė priemonė, kaip aiškėjo, kad nėra reikalingo vieningo susitarimo taryboje dėl vertimų sistemos. Dabar yra 25 valstybės narės kurios dalyvauja tame sustiprintame bendarbiavime. Nedalyvauja Ispanija, Italija, kuris susilaikė dėl teisinių dalykų, ir Kroatija, kuri prisijungė prie S tik po to, kai reglamentai jau buvo patvirtinti. Be to, Ispanija numatė ir pateikė veiksmą dėl anuliavimo, dėl abiejų reglamentų. Mm, pateikė tos ieškinius Ispanija Europos teisingumo teisme. Mm, dėl abiejų bylų generalinis advokatas pateikė savo išvadas praeitų metų lapkritį. Jis rekomendavo atmesti abu du ieškinius bet Europos teisingumo teismas dar neprieėmė sprendimo, jau yra laukiama per artimiausius mėnesius. Abu reglamentai jau įsigaliojo, tačiau jie dar nėra taikytini. Jie taps taikytini tik tai tuo met, kai įsigalios susitarimas dėl vieningo patentų teismo UPC. Sustarimas dėl vieningo patentų teismo yra e, tarp vyriausybinis, tarp klausinis sustarimas, kurio tikslas yra sukurti um, vieningą specializuotą patentų teismą, kuris e, primtų sprendimus visoms 25 valstybėms narėms, kurios dalyvauja sustiprinto bendarbiavimo sistemoje. Abiejų reglamentų taikymas e, susijęs su vieningo patentų teismo susitarimo įsigaliojimu po to, kai Europos parlamentas pateikė atitinkamą labai tvirtą prašymą dėrybų metu, nes parlamento nariai bijojo, kad be vieningo patentų teismo vieningas sąjungos patentų įgyvenimas bus problematiškas ir iškils rizika kad nacionaliniai teismai valstybėse narėse, kurie neturi ar turi mažai praktikos patentų bylose, gali atšaukti ir padaryti negaliojančius sąjungos patentus 25 valstybėse narėse ir dėl to būtų sukurta pernelyg daug teisinio nesaugumo naudotojams vieningo palankių teismų susitarimų įsigalioti reikalinga, kad būtų padaryta 13 ratifikavimo. Šešias valstybės narės jau ratifikavo tą susitarimą, kiti ratifikavimai turėtų vykti artimiausių metų. Tai reiškia, kad gali būti visas ratifikavimo procesas užbaigtas iki šių metų pabaigos ar kitų metų pradžios. Tai vėlgi reiškia, kad mm, sąjungos patentai jau galėtų būti e, prieinami nuo kitų metų pradžios, bet galbūt, kad juos bus galima panaudoti kitų metų apie vidurį, tai yra labiau tikėtina. Dabar sugrįšiu prie sąjungos patento savokos, kuri yra pakankamai sudėtinga ir gan sunkiai suprantama. Sąjungos patentas arba kaip vadinama, tai yra Europos patentas su poveikiu visoje sąjungoje yra priešingas bendry, priešingai nei bendrijos prekinis ženklas, yra europinis patentas, kuris yra suteikiamas Europos patentų biuro pagal taisyklės ir reglamentus, kurie patvirtinti pagal Europos patentų konvenciją. Ir tik tuo met, kai patentas yra suteiktas, tie du ES reglamentai e, yra taikomi. Kai patento savininkas gauna patentą iš Europos patentų biuro, jis turi galimybę rinktis prašyti e, ar prašyti šio patento galiojimo sąjungoje. Jeigu jis to prašo, kad būtų tas poveikis sąjungoje, tai reiškia, kad visų pirma, dabar galiojantis procedūros, kuomet yra validavimas nacionaliniu lygmeniu, kai patentų patvirtinami skiriose valstybės narėse, bus pakeistos vieno, viena procedūra, centralizuota procedūra, kuomet Europos patentų biuras patvirtintų to patento galiojimą visoje sąjungoje. Taip pat e, metiniai atnaujinimo mokesčiai, kurie mokami kiekvienoje valstybėje narėje nacionaliniams patentų biurams, bus irgi pakeisti. Vietoj jų bus įmamas tik tai vienas atnaujinimo patento procesimo mokestis, kuris turės būti mokamas Europos patentų biurui. Trečias dalykas tie dabar galiojantis vertimo reikalavimai, kur yra patvirtinti daugelį valstybių narių, bus panaikinti ir tik pereinamuoju laikotarpiu, kuris turėtų būti neilgesnis kaip 12 metų, bus tik tai vienas vertimas į vieną ES kalbą. Tik to bus reikalaujama teikiant patentą Europos patentų biurui. Tačiau taip pat svarbu suprasti, kad sąjungos patentas ar Europos patentas su poveikiu visoje sąjungoje ne visiškai pakeis visus patentų tvirtinimo nacionalinių lygmenių procesus, kadangi tas toks sąjungos patentas bus tik tai vienas iš galimų variantų, kurias galės rinktis patentų savininkai. Patus, patentų savininkai galės rinktis, jei jie taip norės, kad jų patentai būtų tvirtinami nacionaliniu lygmeniu, nesvarbu kokios būtų jų priežastis. Taigi, tas sąjungos patentas bus tik tai papildoma alternatyva, kurią galės rinktis patentų savininkai, tačiau jie ne visiškai išstums klasikinius europinius patentus, kurių dalis galbūt liks. Ir ta priežastis, kodėl taip yra, kodėl taip atrodytų tokia yra pakankamai sudėtinga europinio patento visa sąranga e, su to patento su, sąjung, su poveikiu sąjungoje. Čia Yra įvairių priežasčių, kodėl taip yra, bet e, teisės aktų leidėjas Europinis nusprendė, kad reikia pasiremti Europos patentų konvenciją ir ją išplėsti ir numatyti Europos patentų biuro patentų išdavimo procedūras, kad būtų galima geriau įtvirtinti Europos patentų konvencijos nuostatas, kad tai būtų įgaliojimai steigti. Europos patentų. Mm, sukūrimas su, su, su tuo poveikiu sąjungoje, aišku, turėjo poveikio tam, kaip Europos patentai gyvendinami. At, visas sąjungos patento administracinis tvarkymas patikėtas Europos patentų biurui. Tačiau atliekant šias užduotis, Europos patentų biuras nėra autonomiškas, iš dalies jį prižiūri ir valdo uh, dalyvaujančios valstybės narės. Tuo tikslu atrankos komitetas yra sukurtas Europos patentų biuro, tai yra Europos patentų biuro valdymo e, e, organas sudarė tą mm, atrinktą komitetą, kur valstybės narės yra kaip stebėtas, Ir e, tas komitetas turi ne tik tai prižiūrėti ir valdyti Europos patentų biurų, bet, biurą, bet taip pat jo užduotis yra tvirtinti įgyvendinančius antrinius reglamentus, kurie vis dar yra reikalingi tam, kad uh, sąjungos patentas e, galėtų pradėti veikti. Tarp tokių antrinių mm, e, įgyvendinančių reglamentų yra regla, įgyvendintis reglamentai, kurie reglamentuoja administracinę procedūrą. Mm, tas atrinktasis komitetas jau baigė darbą šią srityje, bet aišku reikia dar reglamento dėl rinkliavų kad būtų galima mm, reguliuoti, kiek mm, sąjungos patentų savininkai turės mokėti už patentų pratesimą, atnaujinimą. Ir ta užduotis tos užduoties atrinktasis komitetas imsis jau dabar. Greičiausiai ta užduotis bus pati sudėtingiausia šiam komitetui. 12 e, e, straipsnis e, Europos reglamento išvardė visą eilę kriterijų į kuriuos turi būti atsižvelgta, nustatant mokesčio dydį. E, tai yra ir rinkos dalis, tai yra ir e, dabar mokamų pratesimo mokesčių dydis už vidutiniškus patentus europinius, Europos atitinkamos sektoriaus konkurencingumas, poreikis skatinti inovacijas, taip pat ir konkrečių subjektų, pavyzdžiui, MVI, universitetų ar mokslo tyrimo institucijų um, situacija konkreti. Uh, taip pat, tas reglamente, kita vertus, yra pasakyta, kad patento pratesimo mokesčiai kartu su procedūriniais mokesčiais, kurie yra mokami Europos patentų biurui per um, pa, patento e, paraiškos nagrinėjimo procedūrą, turi būti pakankami tam, kad būtų galima garantuoti, jog Europos patentų biuro biudžetas būtų subalansuotas. Tai yra nustatyta jau pačiame reglamente. Ir tai yra labai svarbu, nes dabar Europos patentų biuras gauna 50 procentų pratesimo mokesčių, kurie yra surenkami valstybių narių o tai yra didelė patentų biuro dalis, tai yra maždaug trečdalis Europos patentų biuro biudžeto. Jis yra, ta dalis yra naudojama taip pat ir subsidijuoti tas visas išlaidas, kurios tvirtino su visomis procedūromis iki patento patvirtinimo, su visomis procedūromis, kurios sėtino su patentų prašymų pateikimo nagrinėjimu. Ir jeigu tie mokesčiai būtų per maži, tai patentų biurui tai reiškia, kad reikės didinti procedūrinius mokesčius. O ir tai buvo pripažinta ir ES teisės aktų leidėjo ir ES teisės aktų leidėjas norėjo išvengti tokios blogos situacijos sudarimo. Iš to išplaukė, kad e, bendrai vertinant, mm, reikia pasakyti, kad e, patentų pratesimo mokesčiai turėtų būti pakankamai maži tam, kad e, sąjungos patentas būtų patrauklus vartotojui, tačiau jie negali būti pernelyg maži, nes tuomet um, Europos patentų biuro finansinė pusiausvyra uh, Um, būtų išbalansuota ir kiltų jai pavojus. Taigi, reikia, gal, reikia paminėti tikrai labai intensyves konsultacijas uh, su Europos patentų biuro uh, paslaugų naudotojais, kurie nuolat sako, kad jie nenori mokėti uh, daugiau už e, sąjungos patento atnaujinimą, nei kad jie moka dabar už klasikinius europinius patentus, kuriuos jie tvirtina per atitinkamas valstybės narės. Čia mm, Europos patentų biuras parengė statistiką, kuri yra skirta ir mūsų naudotojams, ir valstybėms narėms. Ir ta statistika rodo, kad e, skaičius valstybių, kuriuose validuojami Europos patentai, nuolat mažėja. Dabar vidutiniškai Europos patentas yra tvirtinamas tik tai keturiose valstybės narėse iš 25, kurios dalyvauja sustiprinto bendradarbiavimo procedūroje. 65 procentai visų Europos patentų yra tvirtinami tik tai trijose ES valstybėse narėse, ar net mažesnėme ES valstybių narių, ES valstybių narių skaičiuje. Mm, vartotojai teigia, kad jie nėra pasirengę rinktis sąjungos patento alternatyvos, jeigu mokesčių, pratesimo mokesčių dydis bus didesnis, nei jie dabar moka už pratesimą tose trijose ar kitose valstybės narėse. Aišku, jeigu mm, atnaujinimo mokestis e, būtų didesnis net ir už keturių valstybių narių atnaujinimo mokesčius, tai aišku, būtų tas sąjungos patentas nebepatrauklus. Kita vertus, valstybės narės nerimauja, kad jeigu mokesčiai bus labai maži, tai tuomet bus sukaupta per nelik mažai pajamų iš patentų atnaujinimo tiek Europos patentų biure, tiek valstybės narėse. Tam, kad valstybės narės galėtų diskutuoti pasiremdamas tvirtą informaciją, Europos patentų biuras ir savo atencijai komitetą pateikia ir finansinius duomenis, ir finansinės prognozes dėl to, kokie yra skirtingi mokesčių lygiai ir kaip tai gali turėti poveikio Europos patentų biuro finansiniam balansui. Bendrai yra pateikti bent 48 scenarijai, kurie buvo aptarti atsirinktojo komiteto penkiose posėdžiuose. Diskusijos atskleidė, kad mokesčių lygis, kuris prilygtų uh, atnaujinimo mokesčių um, ekvivalentui trijose valstybėse narėse lemtų rimtų kitus finansinius nuostolius Europos patentų biuroj. Jeigu būtų mokesčių lygis toks, kiek dabar tai būtų e, mokesčių e, suma surinkama keturiose penkiose valstybėse narėse, toks ekvivalentas būtų tinkamas įgyvendinimą tokia e, procedūra būtų, būtų galima išlaikyti tuomet tą lygį, tačiau vyksta diskusijos dėl to, Mm, ar reikia mokesčio sumažinimo konkrečioms specifinėms įmonėms, pavyzdžiui, MVI, universitetams, mokslo tyrimo institucijoms. Ir čia šiuo klausimu e, valstybių narių ir vartotojų požiūriai išsiskiria, nes tiek vartotojų asociacijos, tiek valstybės narės nenori, kad būtų mokesčiai mažinimai. Vartotojų asociacijos teigia, kad daug svarbiau yra nustatyti bendrai mokesčių lygį, kuris būtų pakankamai žemas tam, kad jis būtų patrauklus visiems patentų savininkams, visokių tipų, visokiems tipams patentų savininkų. Ir valstybės narės taip pat nori, kad būtų išvengta piknaudžiavimo galimybėmis gauti sumažintą mo, mokesčio lygį. Atsižvelgęs į visą tai, Europos patentų biuras dabar yra pasirengęs pateikti jau konkrečius pasiūlymus dėl mokesčių dydžio. Mes stengsimės surasti tinkamą pusiausvyrą tarptų visų skirtingų parametrų, kurie iš dalies kaip ir prieštarauja vieni kitiems. Ketinama pateikti pasiūlymus atrinktam komitetui, kad jis galėtų jau kovo pabaigoje jos aptarti, nes norima, kad mokesčiai būtų patvirtinti jau birželį. E, mes galvojame, kad yra labai svarbu, kad mokesčių lygis būtų patvirtintas pakankamai iš anksto tam, kad įmonės galėtų planuoti į ateitį ir galėtų padaryti reikalingus biudžeto paskaičiavimus. Mes puikiai suvokiame, kad tos diskusijos tarp valstybių narių bus labai sudėtingos bet mes tikime, kad bus pakankamas politinis ryštas parodytas iš valstybių narių pusės, kad būtų susitarta dėl tokio mokesčių lygio, kuris leistų užtikrinti, kad iš tikrųjų sąjungos patentas, kurio laukia vartotojų 40 metų, tikrai taptų sėkmės istorija. Any... Ačiū. Ar būtų kokių klausimų iš parlamento narių pusės? Nazvievka. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai noriu padėkoti ponė Friolinger už šį išsamų, aišku, pranešimą, pristatymą to, kas vyksta srityje, kuris susijusi su praėjusios Europos parlamento kadencijos galbūt viena iš didžiausių sėkmių. Mano klausimas susijęs su aspektu, kuris yra labai svarbus, tai yra patentų teismų organizavimo. Galbūt galėtumėte mums papasakoti, kokia yra dabartinė padėtis, ar klausimas susijęs su regioniniais patentų teismais jau yra apibrėžtas ir išspręstas, ar darybos dar toliau tęsiasi. Ponas Lebreton. norėčiau užduoti du klausimus poniai Friolinger. Pirmiausiai noriu paklausti, ar mm, iš tiesų valstybės narės jie tokius didelius lūkesčius su šio bendrijos patentu ir ar iš tiesų yra pakankamai politinės valios šiam patentui. Pirmas klausimas. Antrasis klausimas, ar e, tas e, e, skeptiškas vertinimas nėra susijęs su e, tam tikrų nacionalinių patentų kvestionavimu ir kylančia galima grėsme. Ar neatsitiks taip, kad bendrijos patentas, pavyzdžiui, e, ims prieštarauti Prancūzijoje patvirtintiems ir registruotiems patentams, jeigu toks atsirastų pirmininkas. Manau, kad komisijos atstovai nori užduoti klausimus, tik dabar išklausykime atsakymų, po to perduosime žodį komisijai, ponė Friolinger, ar galite atsakyti užduotus klausimus? Žinoma, labai ačiū, ponė Zviefka. Pagristai paklausėte, kas vyksta su bendraisiais patentų teismais. Puikiai žinome, kad nepradėjus veikti vieningam patentų teismui negalės galioti e, bendrijos patentai. Šiuo metu dar vyksta tinkamos darybos, mes jas atidžiai stebime ir norim pasakyti, kad darbas yra tęsiamas įvairiose parengiamojo komiteto ekspertų grupėse, kurios svarsto E, tam tikrus darbo tvarkos taisyklės e, bendrijos patentų teismo e, žmogiškųjų išteklių klausimus, atlyginimų dydžio teisėjams klausimus, darbuotojų darbo tvarkos taisyklės ir biudžeto klausimus bendrijos patentų teismo, jeigu norėtumėte gauti samesnės informacijos, tai aš rekomenduočiau jums e, pasikviesti savo posėdį parengiamą komiteto pirmininką ir jis galėtų steigti jums daugiau informacijos, kalbant apie regioninį suskirstimą. Tai šiuo metu egzistuoja vienas patvirtintas regioninis e, suskirstimas e, tarp Švedijos ir trijų Baltijos šalių arba regionis padalinys tiksliau. Taip pat diskutuojama apie tam tikrą regioninį susiskirstimą tarp Čekijos ir Slovakijos respublikų ir vyksta diskusijos tarp Vengrijos, Slovenijos ir, kiek žinome, tarp Kroatijos, nepaisant to, kad Kroatija bendrijos patentų teismų susitarimo nepasirašė, nemažai valstybių narių patvirtino, kad yra pasirengusios vietinius patentų teismo skyrius įsteigti, o ne regioninius, tačiau šis klausimas turėtų būti galtinai spręstas šių metų eigoje, atsakant į pono Lebretono klausimą dėl tarpusavio santykių tarp nacionalinių ir europinių patentų ir e, europinių patentų galiojančių visoje ES teritorijoje pagristai atkreipiate dėmesį į tą aplinkybę, kad bendrijos patentai ne tik turės egzistuoti kartu su klasikiniais europiniais patentais, tačiau taip pat ir su nacionaliniais patentais, nemanome, kad turėtų atsirasti e, juntamas poveikis e, nacionaliniu lygiu registruojamiems patentams, nes e, įmonių strategijos yra labai skirtingos, kai kurios e, nori pakankamai greitai e, užregistruoti savo patentus ir tai įmanoma padaryti nacionaliniu, pagal nacionalinės procedūras, kurios yra ir pigesnės nei europinės. Mes manome, kad e, europinių patentų, taip pat ir patentų galiojančių visoje bendrijoje ir nacionalinių patentų koegzistavimas išliks. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau sutikti žodį komisijos atstoviai, prašau. Ačiū. Ačiū poniai Frölinger už naujausią informaciją susijusią su parengiamaisiais darbais Europos patentų biure. Mums e, prireikė 40 metų, kad sustartume dėl šio paketo, tikiuosi, kad nepreiks tiek pat laiko, kad jį gyvendytume, nors gyvenimas yra pakankamai sudėtingas. E, mes e, norime pasakyti, kad Junkerio komisijos vienas iš prioritetinių klausimų yra galimybė greičiau, paprastomis, paprastesnėmis procedūromis užregistruoti įvairias naujoves, kurios yra kūriamos įmonėse, todėl mums būtina ir e, toliau pasinaudoti tuo atsiradusiu politiniu pagreičiu tam, kad šis procesas atneštų teigiamų rezultatų. Aš čia pirmiausiai turiu omenyje būtinybę ratifikuoti šį sustarimą likusiose septyniose valstybėse narėse. Tikimės ir jūsų paramos, nes e, tose valstybėse narėse, kurias e, jūs pažįstate geriausiai, jūs galėtumėte atitinkamus argumentus pristatyti. Komisijos narė Bienkovska labai aktyviai dalyvauja šioje veikloje nes esame įsitikinę, kad įmonės perkeldamas savo idėjas, paversdamas jas naujovėmis, gali smarkiai prisidėti prie bendrosios rinkos stiprinimo, konkurencingumo stiprinimo. Mes manome, kad e, pradedant kurti sistemą labai svarbu patvirtinti e, įmonėms patrauklius e, bendrijos patentų registravimo mokesčius ir e, niekas neverčia įmonių pirkti europinių patentų, tačiau mes jau turėtume jiems bent jau numatyti, suteikti tokią galimybę, privalome užtikrinti, kad naujoji sistema būtų patraukli verslui, kad įmonės siektų ją pasinaudoti ir komisija labai aktyviai dalyvauja įvairiose diskusijose, siekdama uh, pristatyti savo argumentus valstybėse narėse vykstančiose diskusijose, siekiant ypač ratifikuoti e, dabar likusiose valstybėse narėse e, šį susitarimą e, ir tai kol kas yra svarbiausia kliūtis. Pirmininkas, ačiū. Ar padėkoti poniai Friolinger, galime baigti šį darbo atvarkės klausimą ir perėti prie 31 klausimo teisingumo teismo reformą. Norėčiau suteikti žodį pirmininkaujančios šalies vardu kalbėti ponui Kalninčiui, prašau. Um, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Ačiū už kvietimą ir galimybę dalyvauti jūsų posėdėje ir pristatyti jums tarybos, e, atsiprašau, teismo reformos eigą. Aš esu e, Teisingumo ministerijos sekretorius ir taryboje draugė su parlamentu koordinuosiu šį klausimą ir norėčiau skirti keletą minučių e, padėties pristatymui ir mūsų <clears throat> ateities planams. Nuo praėjusiu metu gruodžio mėnesį, mėnesio taryba pasiekė nemažos pažangos šiuo klausimu koreperų posėdyje. Gruodžio 11 buvo iš principo susitarta dėl teisme praėjusiu metu spalio mėnesį pristatyto pasiūlymo. Šios reformos svarbiausius elementus jau pristatė mano uh, E, šalies teisingumo ministras, kalbėdamas jūsų komitete sausio mėnesį, bet norėčiau trumpai apibendrinti pagrindinius pasiūlymo elementus, dėl kurių pritarė valstybės narės. Taigi svarbiausia yra tai, kad bus padidintas teisėjų skaičius bendrajame teisme iki 56 keliais etapais. Pirmasis etapas bus šių metų rugsėjo mėnesį, kuomet bus paskirti 12 naujų teisėjų 16 metais bus paleistas e, civilinės tarnybos e, tribunolas, teismas ir tie ten dirbę teisėjai bus perkelti į pagrindinį teismą, o 17 metais dar padidinsime teisėjų skaičių devyniais teisėjais. Tai visi tie etapai bus įtvirtinti teismo e, statute ir darbas vyks šią kryptimį. Kaštai. Mes manome, kad reforma nėra bendrais bruožais labai bendra. Ir vertinant, kiek mums kainuotų nereformuotas teismas, manome, kad einame tinkamą kryptimį ir kad lėšos bus panaudotos tinkamai. Per pirmąjį ir antrąjį etapą uh, papildomai paskirti teisėjai turės po tris teisinius padėjėjus, tačiau kad e, vėliau papildomai samdyti darbuotojų nebereikės. Ir nuo 2019 e, išlaidos skiriamos teismui per metus sudarys apie 14 milijonų eurų. E, teismai pristatė e, savo darbo rezultatus, jie kalbėjo, teismas pristatė savo darbo situaciją ir kalbėjo apie tai, kad yra daugybė neišnagrinėtų apeliacinių bylų. E, bus atliktas teismo darbo e, įvertinimas ir teisėjų skaičius nebus keičiamas, bet e, bus nagrinėjami kiti aspektai. Susie, pavyzdžiui, bus nagrinėjamos teismo administracinės išlaidos. Ir bendrasis teismas turėtų pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl savo vidaus e, organizacijos ir struktūros iki 2019. Tarybos pirmininkės vardu noriu pasakyti, kad valstybės plačiai palaiko šią reformą ir manome, kad galėsime e, surinkti didelę šalių daugumą, kuri būtų už reformas ir, ir reformas įgyvendinti. Tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą teismo darbą e, vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu. Šiai reformai pritarė ir taryba bei Europos teisininkų asociacija, kuri vienyje vieną milijoną Europos teisininkų, kurie ypač sunerime dėl dabar e, vykstančių vėlavimų, dėl, dėl, teismo, dėl vėlavimų teismo darbe. Tarybos pirmininkė užmėgs, pažadėjo užmėgsi neformalius kontaktus su parlamentu šiuo klausimu, būtent todėl čia esu šiandien. Ir taryba yra pasirengusi dalyvauti tolesnėse diskusijose dėl pakeitimų projekto ir daryti tai keturšalėse dėrybose įtraukiant ir teismą artimiausioje ateityje. Tarybos pirmininkė vyriausybių ir valstybių narių atstovams pristatė metodą, kuriuo remiantis bus atrinktos 12 valstybių, kurios galės paskirti savo teisėjus, papildomus teisėjus į teismą. Kaip visada, kandidatai bus įvertinti remiantis 225 straipsnių. Tas metodas taip pat užtikrins ir tinkamą e, teismo e, tarnybos, administracinės tarnybos veiklą. Šiam metodui pritarė valstybės narės ir mes rengėmės jį taikyti. E, ir praeis beveik ketveriems metams intensyvių darbų e, reforma jau beveik gyvendinta ir mes tikimės, kad netrukus galėsime baigti savo darbą ir kad e, naujai paskirti teisėjai netrukus pradės darbą. Tikimės, kad tai vyks rugsėjo mėnesį. E, norime išklausyti jūsų nuomonę ir kiek įmanoma greičiau pradėti dėrybą su parlamentu. Ačiū. Uždėmesi. Ačiū. Ponas Marinių Pintų pranešė šio klausimu. Prašau žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju tarybos atstovui už jo pristatymą. Kolegos mane šokiravo, ką tik išgirsta informacija. Aš esu iš šalies, kuri pat, kuriai buvo pritaikytos griežto taupimo priemonės. Portugalijoje buvome priversti apkarpyti valstybinės sektoriaus išlaidas. Turėjome labai griež, labai taupiai elgtis su valstybės biudžeto lėšomis, net nebuvo kalbų apie galimybės didinti valstybinio sektoriaus išlaidas, o dabar taryba sako, kad kad, kad teisme padidės e, teisėjų skaičius. Iki 2011 ten dirbo 12 teisėjų taryboje nėra sutarimo skirti naujus 12 teisėjų, nes e, taryboje yra 28 narės ir 16 naujų teisėjų to, tos problemos neišspręs. Dabar kalbama apie 12. Ir paskui galų galę nuspręsta kiekvienai valstybei suteikti galimybę skirti po naują teisėją. Iš tikrųjų, čia niekam nerūpi, kaip e, naudojami Europos mokesčių mokėtojų pinigai. Turime veikti atsakingai. Ir iš tikrųjų juk nežinome, kiek tiksliai kainuoja teisėjas ar kiek teisėjas uždirba, bet vidutiniškai teisėjas mums kainuoja apie pusantro milijono eurų per metus. E, buvo renkta ataskaita apie tai prieš keletą metų. Visos valstybės nori skirti savo teisėjai Nebuvo, nepavyko susitarti dėl 12, todėl bus skiriami 28 ir tai kainuos dvigubai daugiau. Aš pirmą kartą esu išrinktas Europos parlamentą, bet aš tikrai galvojau, kad atsakingiau čia elgiamasi su mokesčių mokėtojų pinigais. Mes atsivajame mokesčių mokėtojus pažvelgsime į Graikiją, Ispaniją, Airiją, kur valstybinės sektoriaus išlaidos nežmoniškai ribojamos, ten situacija visai kitokia. Čia galime e, švaistytis pinigais. Noriu paklausti, ar iš tikrųjų ta priemonė buvo būtina? Tie, kas pateikė šį pasiūlymą, teigia, kad taip. 2007-aisiais buvo neišnagrinėtų apie 300 bylų, porą metų vėliau apie 800 bylų buvo neišnagrinėtos. E, tai kodėl vėluojama? Ar dėl to, kad trūksta teisėjų? Galbūt e, bylų nagrinėjimas per nelik ilgai užtrunka teisme. Turime tuos klausimus kelti turime įvertinti, ar, ar tas sistema yra naši. Turime kalbėti apie našumą. Kiek bylų per metus e, teisėjai turi išnagrinėti, kad būtų galima padaryti išvadą, jog teismas dirba našiai. Mano šalyje pirmosios instancijos teismai išnagrinėja iki 400 bylų e, per metus, aukščiausios instancijos iki 150 per metus. Žmogaus teisų teismas sulaukė apie 90 tūkstančių kreipimusi bylų per metus, ten dirba 47 teisėjai. O čia teisėjai nesugeba išnagrinėti 25 bylų per metus. Galbūt tos bylos tokios atingos, kad jiems nepavyksta išnagrinėti 40 bylų per metus, bet turime tai žinoti, turime turėti tą informaciją, kad prieš priimdami sprendimą teigiama, mums aiškinama, kad teismą reikia plėsti ir kad reikia dvigubai daugiau teisėjų, tai žaidžia mano intelektą, man tai yra uh, visiškai nepriimtina. Aš buvau išrinktas, kad e, atidžiai prižiūrėčiau, kaip panaudoja mokesčių mokėtojų lėšas vykdomosios valdžios institucija. Tu, tą mes ir turime daryti, kaip surinkti mokesčiai išleidžiami. Todėl turime patvirtinti objektyvius kriterijus. Ir, pavyzdžiui, teismai taip pat turi dirbti produktyviai turime išsiaiškinti, ko, kokį krūvį gauna teismas. Teisėjai, dirbantis Europos teisme, e, visiškai nekontroliuojami, nekeliama jokių reikalavimų jų produktivumui, aš net nežinau, kiek jie uždirba ir neįmanoma to išsiaiškinti. kiek laiko jie būna neteisme, kiek, kiek laiko skiria kelionėms, paskaitoms. Negalima imtis tokių priemonių, ne, nežinant, prieš tai neįvertinus, ką, koks turėtų būti produktyvus teisėjo darbas, kiek bylų mes jie turėtų išnagrinėti per metus, jie turėtų atsiskaityti mokesčių mokėtojams Tai nėra mūsų pinigai, mes negalime jų taip leisti. Tai yra mano pozicija ir aš ją ginsiu šiame komitete. Sprendimą šiuo klausimu turėsime priimti tik tada, kai turėsime objektyvius duomenis apie teismo darbo veiksmingumą, našumą ir su, kai nuspręsime, ar iš tikrųjų tokios priemonės reikia. Girdime labai neraminančių dalykų. buvo patikta viskas taip. Ar, e, ar reiktų dvigubinti teisėjų skaičių, ar kitaip spręsti šį klausimą. Pastaraisiais metais teisma pateko labai daug bylų. Tačiau neprimnėkime sprendimo visiškai nieko nežinodami, išsiaiškinkime, kaip viskas reikia, kiek, kai, kiek bylų teisėjai išnagrinėja, kiek tas darbas kainuoja, nes kitaip pasielgdami mes neparodysime deramos pagarbos Europos gyventojams. Ačiū, pana Rėda. Uh, thank you very much for the presentation. Uh, I think... Ačiū už šį pasisakymą. Manau, mes turime atsižvelgti į tai, kad uh, teismo procedūros trukmė turi ilgą laikį poveikį ekonomikai, taigi jeigu labai ilgai prireikia labai ilgai teismas sprendžia bylą, kiek priima sprendimą, tai aišku, kad tai kainuoja, reikia turėti omenyje ir aišku teisėjų atlyginimus, bet reikia turėti omenyje ir tai, kaip naudinga yra, kad teismo procedūros vyktų greitai ir efektyviai. Aišku, mm, teismas turi daugiau teisėjų nei anksčiau, bet tuo pat metu reikia pasakyti, kad ir atsakomybė išaugo. Uh, tai, tai kiek teisėjų reikia, tą skaičių, tą skaičių lemia tai, kad mes norime, kad procedūros būtų greitos ir efektyvios. Manau, kad į tai turime atsižvelgti. Be to, jeigu bus mažiau nei vienas teisės nuo vienos valstybės, jeigu to principo nebesilaikysime, tai aišku, reiks galvoti apie tai, kaip, ar, ar, kaip užtikrinti, kad būtų tinkamoms įtins atstovaujama, kad būtų lyčių lygybė užtikrinta, tai tokie principai irgi turi būti sprendžiami. Ačiū, pan Zievka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkaujančios šalies atstovui už sutiktą informaciją. Kalbos pradžioje norėčiau paprašyti, jeigu įmanoma, kad mums daugiau informacijos suteiktumėte apie teisėjų papildomų atrankos metodiką, kuri taip teigiamai vertinama valstybių narių, nes tai yra labai svarbus elementas. Pane Reda, be to jau minėjo arba išsakė daugumą tų minčių, kurias aš norėjau sakyti, išklausius emocingą kolegos iš Portugalijos pasisakymą. Kalbant apie teismo darbo našumo problemą, mes turėtume ją vertinti ne tik teismo, tačiau ir visos ES kontekste ir kiekvienais metais mes pastebime <clears throat> vis ilgėjantį bylų nagrinėjimo laiką teisme ir tai mm, didina sąnaudas teismo šalių ir bylos šalių. Jeigu ir toliau tokia tendencija tęsis, tai galėtų iššaukti tam tikrus, tam tikrus raginimus mm, ir, ir iniciatyvas mm, susijusias su ieškinys dėl žalos atlyginimo, e, kadangi žala atsirastų jau per nelik ilgai trunkančio bylų nagrinėjimo. Taigi reikia kalbėti apie teisingumo teismo reformą tam, kad jis veiktų kuo veiksmingiau. Aš taip pat būčiau patenkintas, jeigu kiekviena valstybė narė turėtų po du teisėjus teisingumo teisme ir diskusijos ir problemos baigtųsi, tačiau jūs pats minėjote, kad uh, mes turime e, kalbėti ir apie taupimą teisme, todėl numatome ne 28, bet tik 12 papildomų teisėjų. Taip pat ir e, sujungimas e, teisingumo teismo su Sąjungos pareigūnų teismu leisų sumažinti išlaidas ir manau, kad nereikėtų labai baimintis dėl to, kad teisingumo teismas nėra kontroliuojamas. Parlamentas jį kontroliuoja, puikiai žinome, e, kokios yra teismo veiklos sąnaudos ir koks darbo našumas. Tikrai negalime tikėtis, e, kad vienas teisėjas išnagrinėtų per metus šimtą bylų. Mano manimu, tai atsigręžtų prieš e, pačius teisėjus, nes tai yra neįmanoma. Aš džiaugiuosi, nes e, girdžiu atitinkamą informaciją apie pažangą padarytą. Anksčiau problemos e, buvo susijusios e, su tam tikra stagnacija taryboje ir Dabar mes matome galimybę, kad sprendimai galtiniai dėl teismo reformos bus priimti dar iki pavasario. Pone Lebretonai žodis. Ačiū, pirmininkė kalbės trumpai, nes kolega Varinė Pinto jau daug minčių išsakė. Aš priešinuosi pasiūlymui padvigubinti teisėjų skaičių, nes pirmiausiai tai labai brangiai kainuotų, nes kiekvienas teisėjas per metus mums kainuoja milijoną eurų ir E, todėl nuo 28-56 teisėjų perinant reikėtų 28 milijonus eurų per metus išleisti ir tvirtinama, kad e, nereikia atsamdyti papildomų sekretorių ir taip toliau. Aš tuo netikiu, reikėtų dar papildomai vertėjų samdyti ir taip pat manau, kad <clears throat> vertinant apskritai viešosios e, tarnybos funkcionalumą, tai turėtų neigiamo poveikio, bet to galiu išvelgti tam tikrų teisinių problemų, nes pagal 258 straipsnį yra numatyta galimybė įsteigti specializuotus teismus pagal tą straipsnį, tačiau neįmanoma jų pagal tą straipsnį teismų įsteigtų panaikinti, taigi nelabai suprantu, kokiu pagrindu bus naikinamas tas valstybės tarnautojų arba <clears throat> pareigūnų teismas. Ir manau, kad tiek Nacionalinio fronto, tiek kitų panašių partijų nuomonė neturėtume leisti Europos teisėjams dar labiau riboti valstybių narių suverenumą, remiantis tam tikromis tarmomis teisėmis, kurios nėra užfiksuotos sutartie pas Mariją Pinto siūlė labai gerą sprendimą, tai yra padidinti e, teismo teisėjų darbo našumą ir tikrai teisėjams nepakenktų truputėlį greičiau pajudėti atliekant savo darbą. Moskiosteris, noriu tik pritarti pono Pinto, Pintos mintims kuomet jisai kritiškai vertino taupimo priemonės pritaikytas Portugalijai anksčiau. Tačiau aš manau, kad e, negalima supriešinti tarpusėje taupimo politikos ir jos kritikuoti siekiant e, sustiprinti teisinės valstybės principus. Manau, kad reiktų elgtis priešingai. Noriu tik pabrėžti, kad padidėjus teisingumo teismo darbo krūvi patekome į tokią padėtį, kuomet e, sprendimai nagrinėjant bylas yra e, priimami per labai ilgą laikotarpį, maždaug 44 mėnesius užtrunka, kol teismas priima atskirose bylose tam tikrus galutinius nutarimus, taigi labai svarbu, kad bylos būtų nagrinėjamos per pakankamai e, priimtinos trukmės laikotarpį Iki šiol komitete jau svarstėme, taip pat ir sustikime su Teisingumo teismo teisėjas, svarstėme būtinybę padidinti teisėjų skaičių atitinkamai. Tačiau noriu pabrėžti, jeigu padidinsime teisėjų skaičių, turime atsižvelgti ir į kvotas, jeigu kiekviena narė e, teiktų po dvi kandidatūras, tai e, e, būtina užtikrinti, kad būtų nominuojamas vienas kandidatas vyras ir viena kandidatė moteris, kad būtų užtikrinta lyčių lygybė, ponai buvo dan žodis. Labai ačiū. Jau daug kas buvo paminėta, noriu tik tai pridurti, kad uh, bylos nagrinėjamos pakankamai ilgai, o tai reiškia dažnai, kad per tą laikotarpį bylos nagrinėjimo kai kurios įmonės gali ir bankrutuoti ir mes negalime ramiai stebėti tokių procesų. Įmonės patiria didelės išlaidas e, nagrinėjant jų ieškinius ir bylas teisingumo teisme, taigi manau, kad e, reikėtų siekti stiprinti teismų patikimumą ir veiksmingumą, nes teismai yra vienintelė priemonė kovoti su tam tikrų teisų pažeidimu Europos Sąjungoje. Mes galime e, pasamdyti, paskirti 20-28 naujus teisėjus Tačiau jeigu siūloma 28 paskirti, nesusitarus dėl kitokių atrankos kriterijų, turime atsižvelgti ir į teisėjų darbo našumo aspektus. Lygiai taip pat kaip ir, pavyzdžiui, mašinų gamybos srityje darbo našumas yra labai svarbus. Teisėjo darbe labai svarbus yra aspektai, kriterijai, pagal kuriuos jis priima savo sprendimus Kalbant apie išlaidas, tai galbūt galėtume sumažinti parlamento narių darbo arba užmokestį arba kitų ES pareigūnų. Mums labai svarbu, kad ES teismų sistema veiktų veiksmingai ir greitai, kad bylos būtų išnagrinėjamos kuo greičiau. Labai ačiū. Aš taip pat du klausimus noriu pirmininkaujančiai šaliai užduoti, kadangi laiko turime nedaug, tai šiandien sugebėsime, baigę svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, dar apsvarstyti tik 27 darbo tvarkės klausimą, 26 atsiprašau, likę darbo tvarkės klausimai turės būti perkelti į kitą posėdį. Dvidešimt šeštą, dvidešimt septintą dar šiandien svarstysime, o kitus turėsime nukelti vėlesniam laikui. Noriu tai pranešti kolegoms, kurie galbūt laukia savo klausimų svarstymo. Mano klausimai pirmininkaujančiai šaliai būtų du. Pirmiausiai, ar teisingai supratau jūsų teiginį, kad per trečiąjį reformos etapą teisėjams nebus priskiriami referendarai padėjėjai, turint omenyje, kad jų veikla yra labai svarbi, siekiant užtikrinti viso teismo darbo našumą. Mm, Man pačiam tai sukeltų nemažai sunkumų, jeigu tai būtų elgiamas. Antras klausimas. Labiau bendro pobūdžio Nicos sutartyje valstybės narės susitarė, kad siekiant pažangos reikia įsteigti specializuotus senatus. Dabar reforma siekiama visiškai priešingų tikslų, bandant e, atsikratyti e, tų specializuotų teismų, tai yra ES pareigūnų teismo. Noriu paklausti, ar valstybės narės e, apsisprendė apverksti aukštinkojomis 256 straipsnėje Nico sutarties siūlomas idėjas. Ačiū ponė Svoboda ir dėkoju visiems už indėlį į šią diskusiją. Tarybos pirmininkė atsižvelgs visus jūsų komentarus ir juos peržiūrės. E, svarbiausia yra tai, kaip suprantu, kad turėtumėte objektyvios informacijos, kurios pagrindų gyvendinama reforma dėl teisėjų skaičiaus dvigubinimo. Uh, kiek mes žinome, dabar susikaupęs labai didelis neišnagrinėtų bylų skaičius. E, į tuose neišnagrinėtose bylose e, dėl, dėl vėluojančių bylų e, prisiteisėm apie 20 milijonų eurų dėl neįvykdyto, dėl vėluojančio teisingumo. Taigi sistema neveikia optimaliai, kaip galėtų. Tokia yra realybė. Tai yra E, konkretį informaciją. Turime tą realybę remtis. Manome, kad teisėjų skaičiaus padidinimas būtų geras sprendimas. Ar reikia tą skaičių didinti 28? Iš dalies iš tikrųjų tai yra politinis sprendimas, nes, kaip žinome, valstybėms buvo sunku apsispręsti dėl mažesnio skaičiaus, nes reikėjo nuspręsti, kas, kurios valstybės skirs teisėjus taryboje nepavyko pasiekti susitarimo. Ir vienintelis sprendimas E, tai kiekvienai šaliai skirti po teisėją, tai atsipirks ilgainiui, nes teismo kompetencijos išauks. Mes jau svarstėme pono Pinto išdėstytus e, būkštavimus, taip pat pono Liubreton e, komentarus <clears throat> ir esame pasirengę pateikti papildomos informacijos, kad, kurios pagrindų mes priimame sprendimus. Noriu pratesti ponios Redos ir ponos Lievkos mintį apie tai, kad tai galbūt yra tinkamas sprendimas. Atsakydamas į ponos Dvievką klausimą dėl skirimo metodo, kaip supratau, jūs klausite, kaip valstybės nori elgtis toliau. Taigi iš esmės bus valstybių narių sąrašas ir, ir jo tas skirimo galimybė mums bus, joms bus atitinkamai pat, suteikiama pagal tai, kaip jos pirmininkaus kitais metais. Pirma Vokietija, paskui Suomija, paskui Kroatija. Ir loterijos būdu nuspręsime, nuo kurios valstybės pradėsime pirmą skaičiuoti. Manome, kad tai užtikrins ir geografinį balansą, nes šalis bus parenkamos atsitiktinai valstybės išsakė savo nuomonę dėl tokio sprendimo. Atsakydamas į du ponos Vobodos klausimus, noriu pasakyti, kad dėl trečiojo etapo neplanuojame papildomai samdy, papildomų personalo samdymų. nebebus papildomai samdomi darbuotojai į, į teismo administraciją. Tai turės įtakos teisėjai. Ar tai turi, atsilieps teisėjų darbai? Mes manome, kad ne. Mano kolegė iš teismo galėtų detalių papasakoti, kaip tas sprendimas paveiks teisėjai, teismo darbą. Uh, O dėl Nico sutarties ir šeštojo straipsnio dėl specializuotojo tribunolo darbo, taip, mes suprantame, kad tai yra viena iš galimybių, kurią galima būtų rinktis, tačiau teismas rem, savo pasiūlyme rekomendavo padidinti teisėjų skaičių, o ne įsteigti specialų tribunolą, kad tokiu būdu būtų išspręsti iškilę iššūkiai. Galbūt teismo atstovas norėtų pridurti konkretesnės informacijos ir atsakyti į jūsų klausimą. Tai tiek būtum tai pirmininkaujančios valstybės vardu. Ačiū. Tuomet tikriausiai galime užbaigti šio klausimo svarstymą tuo tarpu. Atsiprašau, pirmininkė, bet noriu kai ką pasitikslinti savo kolegos labui. Kolega sakė, kad aš kalbėjau labai emocingai politikoje ir aš turiu daug po, darbo politikoje ir parlamente patirties ir aš, kai ką nors sakau, aš kalbu iš širdies, aš tikiu tuo, ką sakau. Ačiū, galime užbaigti šio klausimo svarstymą. Ir grįžtame prie 26 darbo tvarkės punkto. Išklausysime teisės tarnybos pristatymo Teisingumo teismo nuomonės 2.13. Sveiki, noriu dabar stikti žodį teisės tarnybai. Thank you, Chair. Uh, and thank you for the invitation and the... Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą ir galimybę, kuri mums pasitikta pristatyti šią labai svarbią nuomonę, pateikė teisingumo teismas. Tai iš tikrųjų eina kalba apie 2.13 nuomonę, kuri patvirtinta praeitų metų gruodžio 18 dieną. Mm, teismas konstatavo tai, kad su ES sutartimi nesutinka, nesutampa ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos e, dokumentai, kuriuos suderino Europos komisija pagal tuos įgaliojimus, kuriuos suteikė taryba. Ši nuomonė yra um, visiškai aiški. Ir e, buvo ši nuomonė patvirtinta plenarnėje sesijoje teismo, tai rodo, kad um, ši jurisdikcijos institucija tikrai didžiulę svarbą skiria šiam klausimui. Kodėl dabar teismas rėmė tokią nuomonę? Noriu um, priminti Jums istorinį, juridinį pagrindą, um, kas iš tikrųjų yra neįprasta, net, ir iš tikrųjų daug apie tai yra kalbėta. Mm, Teisingumo teismas prieš nagrinėdamas mm, visus mm, paaiškinimus dėl pagrindo dar išanalizavo visą kontekstą ir taip pat Teisingumo teismas prieš 35 metus Mm, išplėtojo bendrijos e, visą režimą dėl pagrindinio teisų apsaugos, atsižvelgdamas į mm, bendrijos teisį, e, teismo specifiką ir laikydamasis Europos žmogaus teisų konvencijos ir Strasbūro teismo jurisprudencijos. Ir reikia pasakyti, kad ES teisė labai įtakojo Europos žmogaus teisų konvenciją, kurios šalimis yra visos ES valstybės narės. Reikia pasakyti, kad, aišku, ta konvencija yra patvirtinta daug anksčiau nei Lisabonos sutartis. Galime pacituoti 79 metų gruodžio 13 dienos sprendimą byloje, kur Teisingumo teismas pasirėmė Europos žmogaus teisų konvencijoje, kaip svarbių dokumentų nustatant konstitucinės tradicijas valstybių narių, e, kaip vienintelį pagrindinių teisių nuostatų šaltinį. Ir teismas taip pat tą progą konkrečiai pat parengė, pris, prisiminė ir mm, parlamento tarybos ir komisijos bendrą pareiškimą nuo 77 metų, kur akcentuojama tai, kad pagrindinės teisės yra labai svarbios, kaip kad yra apibrieštos žmogaus teisų konvencijoje. Komisija vis tik tai nusprendė, kad mm, netiesioginis mm, prisijungimas prie šios konvencijos tarnavo Teisingumo teismo įkvėpimo šaltiniu. Galvo, kad vis tik tai to nepakanka. Ir mm, čia komisija 90 metais patvirtino komunikatą, dokumentą, galvodamas, kad taip yra ir Buvo iškeltas klausimas dėl to, ar juridiškai būtų įmanoma prisijungti tiesiogiai prie šios konvencijos. Teisingumo teismo nuomonė, kurią šiandien aptarėme, nėra vienintelė, nėra pirmoji dėl mm, to klausimo, ar įmanoma būtų ES prisijungti prie ES žmogaus teisų konvencijos, kadangi 2 brūkšnys, nežinau, keturi nuomonėje 26 metų e, irgi mm, išanalizavo tą klausimą, ar Europos bendryje kaip po tokia gali prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Mm, taip pat Teisingumo teismas tuomet nustatė, kad e, įvertinus tuo metinę teisinę situaciją prisijungimas nebūtų konstitucinės prasmės, konstitucinio masto teisingumo e, teismo nuomonė ir tai juridinė bazė nėra pakankama, kad būtų galima prisijungti prie tos konvencijos ir tam reikės sutarties pakeitimų. Mm, Sutart, ES sutartis buvo pakeista iš tikrųjų po tos pirmosios nuomonės prieimimo prieš praeitų metų gruodžio nuomonės patvirtinimą. Pat Ir reikia prisiminti šešto straipsnio antrą dalį ES sutarties. Ten yra pasakyta, cituoju, ES prisijungia prie Europos žmogaus teisų pagrindinių laisvių konvencijos. Citatos pabaiga. Galime taip pat pasakyti, kad ta nuostata yra patvirtinta ne kaip pasirinkimo variantas, o kaip prievolė Europos Sąjungai. Reikia prisiminti 2010 metų, gegužės 19 dieną, dėl ES prisijungimo prie ES konvencijos konstitucinių aspektų. Komisija į šią naują juridinę situaciją sureagavo, prašydama dėrybinio mandato patvirtinimo iš tarybos pusės ir taryba suteikė tokius įgaliojimus komisijai 2010 birželį. Nuo tos datos prireikė trejų metų, kad būtų galima parengti e, prisijungimo susitarimo projektą. Komisija dėrėjosi mm, ES vardu ir iš konvencijos, konvencijos pusės buvo kita pusė. Buvo bandoma ne tik tai prisimti prie konvencijos, bet ir atsižvelgti į institucinę e, specifiką ES ir juridinę specifiką ES, ypač atsigalvojant apie teisingumo teismo vaidmenį. Tuo tikslu susitarimo projekte buvo numatyta, kad teisingumo teismas Mm, jeigu iš pradžio turėtų galimybę e, reaguoti, veikti prieš e, sprendimų prieimimą Strasbūro teisme. Ir tai tikrai aktualus elementas, galvojant apie darybas. 2010 gegužės 5 dieną Teisingumo teismas patvirtino pamastymo dokumentą būtent dėl uh, ES prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos. Tarimo projekte taip pat buvo galvojama apie tai, kaip ES dalyvautų konvencijos įvairiose institucijose. Pavyzdžiui, galvojant apie teisėjų išrinkimą į žmogaus teisų teismą. Tai, tai komisija parengė tą dokumentą ir 2.13 nuomonė yra sureaguojama šį dokumentą, būtent galvojant apie suderinamumą su sutartimi. Parlamentas, taryba ir kai kurios valstybės narės pateikė savo pastebėjimus. Koks buvo teisingumo teismo pastebėtas rezonansas? Teisingumo teismas pradėjo analizuoti šį klausimą tikrai uh, kitaip nei 96 metų nuomonės rengimo atveju, įvertinant tai, kad ES sutartis yra pasikeitusi ir dėl to, kad yra pateiktas konkretus klausimas dėl prašymo prisimti prie konvencijos buvo įvertinta tai, kad juridinė bazė labai smarkiai pasikeitė. Teismas patvirtina, kad dabartinė sutartie tikrai yra juridinis pagrindas dėl ES prisijungimo prie ES teisų konvencijos. Mm, tačiau čia reikia kalbėti ne apie prievalę, o teismas taip pat pabrėžia, kad um, prisijungimas gali vykti tik tai įvykdžius tam tikras sąlygas, kas irgi nustatyta sutartyje. Visų pirma, yra toks reikalavimas, kur jis numatytas e, sutartį šešto straipsnio antroje dalyje, kurią tik pacitavau. E, šiame punkte yra aiškiai pasakyta, kad prisijungimas nekeičia ES kompetencijų. Mm, bet reikia prisiminti aštuntą protokolą, kuris dar papildomų sąlygų kelia be šios sąlygos bet to yra pasakyta, kad um, prisijungimo susitarimas turi išsaugoti ES specifinės savybės ir teises. Um, ir institucijų paskirsimas turi likti nepakėtęs ir jokios sustarimo nuostatos, tai yra prisijungimo sutarties nuostatos, negali mm, keisti 344 straipsnio um, ES veikimo, kur eina kalba apie valstybę valstybių narių prisijungimą prie kitų instrumentų, negu kad nusatyta sutartyje. Galvojant apie tokius apribojimus, teismas konkrečiai akcentuoja ES specifiką, specifinį pobūdį. Tai yra tai, kad jie turi savo institucijas, kurių um, vardan yra valstybės narės kažkiek apribuosios savo suverenumą. Uh, Ir teismas sako, kad prisijungimo sutarties e, nu, projektas netitinka ES sutarties tam tikrais aspektais. Visų pirma, teismas primena, kad nors ES prisijungimas prie tarptautinių konvencijų yra jurisdikcinė sistema, nėra iš principo uh, nesuderinama sutartimi, vis tik tai reikia užtikrinti, kad ES teisės autonomija būtų išsaugota. Taip pat reikia užtikrinti tai ir, ir, ir ką tai reiškia, kad turi būti išsaugomas autonomija. Reikia būtent turėti minės sutartis ir Strasbūro teismas neturi turėti galimybės primesti ES institucijoms ES teisės aktų aiškinimo. Ir Teisingumo teismas galvoja, kad vis tik tai pasiūlytojas prisijungimo sutartyje yra spraga šio klausimo, nes nėra jokios nuostatos, kuri leistų užtikrinti tokias garantijas, kad bus koordinavimas tarp žmogaus teisų konvencijos nuostatų įgyveninimo, Strasbūro teismo darbo, kuriam pavesta interpretuoti tas nuostatas ir pagrindinių teisų hartijos ES, kuria, kuria remiasi Teisingumo teismas. Čia ta teisingumo teismo išryškinta problema yra galimybė valstybėms narėms individualiai numatyti aukštesnį apsaugos lygį, kai eina kalba apie pagrindinės teises savo nacionalinėje teisėje, nei kad tas lygis, kurio reikalauja konvencija. Tai reiškia, kad Europos žmogaus teisė konvencija mm, reikalauja iš sutarties šalių didesnės apsaugos nenumatyta konvencijoje. atsiminsiu konvencijos 53 straipsnį, bet to teisingumo teismas kalba, kad gal, būtent dėl valstybių narių m, mm, tokia nuostata neturi kelti klausimų dėl ES virš, teisės aktų viršenybės jeigu eina kalba, pavyzdžiui, apie apsaugos lygį, kuris yra aukštasis nei konvencijos. Mm, toliau antra, teismas galvoja, kad tarpusavio pasikeimo principas, pasikeimo tarp valstybių narių principas, kuris yra ES teisės vienas iš pagrindinių principų, nėra pakankamai atspindėtas prisijungimo sutartyje. Ir tai iš tikrųjų neištaiso to, kad, kad iš tikrųjų. Mm, Europos Sąjunga, kaip ir valstybės narės, turi būti laikomas tiesiog eilinėmis konvencijos šalimis. Ir kaip teismas pasakė, gali būti, kad valstybės narės turės būti privalės laikyti kitų valstybių narių um, ES teisės aktus kaip atitinkačius teisės normas. Bet reikia priminti žmogaus teisų konvencijos 16 protokolą, kurį pasirašė kurios valstybės narės, tačiau tas protokolas dar neįsigaliojo. Galvojant būtent apie šį protokolą, čia galvojant apie susitarančią šalis, aukščiausia jurisdikcija turi teisę kreiptis į žmogaus teisų teismą ir paprašyti patariamosios nuomonės dėl um, žmogaus teisų konvencijos interpretavimo. Uh, Tačiau teismas baiminasi, kad dėl to kils rizika, jog bus galimai apeinama tokia jurisdikcija valstybės narėse, mm, galvojant apie prejudicinės nutartis teisingumo teismo po to, kai um, prisijungs ES prie konvencijos. Kyla abejonių dėl mm, ES teisės įgyvendinimo o konvencija tuomet būtų tos teisės neskiriama dalis. Ketvirta. Tame prisijungimo sutarties projekte, kaip teismas galvoja, nėra tinkamai atspindėtas 344 straipsnis ES teikimo sutarties ir atitinkamas protokolas. Valstybės narės šiame straipsnėje įsipareigoja netaikyti išorės e, jokių struktūrų ar sistemų ES teisės aktų aiškinimui, kai kyla ginčas tarp jų. E, Teisingumo teismas turi spręsti tokius ginčius tarp valstybių narių, o pagal konvenciją čia jau būtų Europos žmogaus teisų teismas spręstų ginčą tarp valstybių narių, valstybių narių ir um, ES. Labai atsiprašau, tačiau baigėsi laikas, ypač baigėsi vertėjų darbo laikas, tai labai prašau um, jau perėti prie apibendrinimo. Mm. Pasistengsiu kalbėti, kalbėti trumpai. Penkta. Teismas aiškinosi, pavyzdžiui, um, problemą dėl to, kad būtų keli atsakovai. Pavyzdžiui, kaip vienas iš atsakovų galėtų būti prijungta Europos Sąjunga čia pagal žmogaus teisų teismo sprendimą, jeigu tai būtų tokia procedūra, kuomet yra keliama byla prieš valstybę narę, ginčiant Europos Sąjungos teisės nuostatas žmogaus teisų teismas gali priimti ar nepriimti ES kaip vieną iš kaip vieną iš ginamųjų. Reikia mechanizmų, kurie numatytų, kad teisingumo teismas iš anksto galėtų priimti sprendimą tokių klausimų, kai reikia įvertinti teisingum, e, kai reikia įvertinti ES teisės normą, kad nebūtų taip, kad žmogaus teisės teismas priims sprendimą nesikreipęs prieš tai teisingumo teismą dėl ES normų aiškinimo. Labai svarbu užtikrinti, kad būtent išvesnė teisė, kai, kokį turi galiojimą, kad būtų uh, Mm, galimybė visų pirma kreiptis į Teisingumo teismą dėl iš ankstinės nuomonės dėl mm, ES teisės aktų galiojimo, nes tai yra Teisingumo teismo išskirtinė teisė interpretuoti ES teisės aktus. Ir toliau paskutinis punktas. Mm, reikia nepamiršti tos asimetrijos, galvojant apie Teisingumo teismą ir Strasbūro teismą. Uh, ES saugumo ir gynybos politikos rytyje. Visų pirma, kalbėčiau apie formą. Mm, ši nuomonė turi uh, šis tarimo sutartis pagal ES veikimo sutartį 118 straipsnį 11 dalį uh, Turi būti tekstas e, dėl prisijungimo perderintas iš nuo, dėl jo jis turi būti pakeistas. Dabar dėl esmės. Nuomonėje yra ir tokių fundamentalių dalykų, ne vien tik tai e, redakcinių elementų. Visų pirma, reikia E, pakalbėti apie tai, kas yra labai skubu, ką išmintinga būtų padaryti. Taryba ir komisija gali pagal savo kompetenciją atitinkamai dėl, dėl dėrybų pradžios ir dėrybų vedimo įvertinti, mm, žinoma, galbūt ir parlamento galimus nurodymus, e, patarimus ir gali galvoti reikėtų naujų įgaliojimų e, atsižvelgiant į teismo nuomonę ir dėrybų politinės visas realijas, galvojant apie dabartinės konvencijos sutarties šalis, kad būtų įmanoma tas dėrybas sėkminga baigti. Ir teismas tikrai prisėda prie šio darbo ir manau, kad toks analizės etapas leis nuspręsti, ar toks prisijungimas yra įmanomas atitinkamai tuo pat metu nekeičiant e, valstybių narių teisų ir prievolių kaip konvencijos šalių. Reikia atitinkamai, kad komisija, taryba e, nedelsdamas informuotų ir parlamentą apie dėrybas, dėrybą eigą ir visus reikalingus pakeitimus. Tai tiek būtų dabar, um, lauksiu jūsų klausimų ir pastebėjimų. Very much. Uh... Labai ačiū. Pone Drexleri, ar galėtumėte atsiųsti e, komiteto nariams e, savo mintis raštu tam, kad galėtume į jas labiau įsigilinti ir tęsti šias diskusijas vėliau kitų metų. Ačiū. Šiandien nesvarstysime netgi 27 klausimo, kurį ketiname svarstyti darbo atvarkės, nepaisant to pakeitimų teikimo terminas e, šiam klausimui baigėsi kovo 2 dieną 12 valandą. <clears throat> Pagal darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnių komitete teikiami pakeitimai yra įprasta procedūra priimtinė tik tai tuo atveju, jeigu e, e, būtų visiškai prieštaraujantis pranešėjo teikiamoms rekomendacijos. Prašau į tai atsižvelgti. Dėl 30 darbo tvarkės klausimo, dėl nekaltumo prezumcijos nuomonės, kurią rengia ponas Duram, pakeitimų teikimo terminas taip pat baigėsi kovo antrą dieną 12 valandą nuomonės projekto svarstymas ir pakeitimų, jeigu tokių sulauksime, svarstymas numatytas Strasbūrė kovo 9 dieną. Labai ačiū. Posėdis baigtas.